Thank you, colleagues, if you can please. Kolegos, dar kartą. I still see colleagues um, uh, greeting each other. Susėskime visi. So, colleagues, um, uh, Happy New Year to all of you. Uh... Visiems pačių gražiausių metų, gerbiami kolegos puiku vėl matyti visus sugrįžusius po atostogų. Visiems linkiu puikios sveikatos ir didelės sėkmės. Turėtume pradėti darbą. Vyksta kont ir libe bendras posėdis. Turime tokią štai darbo tvarkės dalį, jeigu nieks jai neprieštarauja, laikysim ją patvirtintą vyks elektroninis balsavimas, kont kolegoms taip pat, tai svarbu žinoti, reikėtų, kad visi turėtumėte balsavimo korteles. Jeigu tokių neatsinešėte, prašom apie tai pranešti. Dabar perinam prie, netrukus perėsim prie balsavimo, sveikinu bendra pirmininkę, ponę Greslę iš kont komiteto. Mes kalbame apie kovą su sukčiavimu Europos Sąjungoje, kalbame apie baudžiamosios teisės tam tikras nuostatas. Dabar perėjome prie labai rimtos darbų fazės. Norėčiau suteikti žodį bendra pirmininkiai ir paskui ponui Lopes Aguilar prieš pereinant prie balsavimo, kad galėtume tarti keletą žodžių dėl paties teksto, dėl kurio bus susitarta tarp institucinių dėrybų metu. Džiaugiuosi Libe komiteto vardu, kad pavyko pasiekti to susitarimu. Pone Greslė, žodis jums. Labą dieną visiems pačių puikiausių metų noriu palinkėti. Mm, Budžeto kontrolės komitetui ir e, mums visiems tai yra, ir taip pat ES tai yra istorinis momentas. Šiandien turime priimti sprendimą, kuris tikrai labai svarbus. 20 metų labai rimtai šiuo klausimu dirbome. Na, o šiandien galime pasakyti, kad mums Pavyko nuveikti daug darbų, atėjome į labai svarbią darbų fazę. Šiandien mes pradedame baudžiamosios teisės modernizavimo pačią pradinę fazę. Bus įsteigta prokuroro pareigybė. Europos, e, tiksliau, prokuroro pareigybė. Tad labai svarbu, kad ta, ta direktyva labai rimtai e, paragins harmonizuoti teisės aktus, e, kad būtų galima pasinaudoti įvairiausiomis nuostatomis baudžiamosios teisės rytyje. Baigtas yra e, toks darbų etapas, kuris truko 4,5 metų, jis prasidėjo 12 metų vasarą. Kalbėjome apie materialę teisę, reikėjo sudaryti tos teisės pagrindą, kurio galėtų remtis Europos prokuratūra. Taryba čia turi išimtinę ar beveik išimtinę kompetenciją. Šiandien norėčiau visiems padėkoti, nes yra daug žmonių, kurie parodė, kad jeigu suremėm visi pečius Europos parlamente, mūsų įveikti neįmanoma. E, taryba siūlė teikti e, pakeitimus, kai kuriems jų pritarime, norėčiau padėkoti ponui Lopes Aguilar, bendra pranešėjų ir taip pat kitiems kolegoms, o ne Gabriel konkrečiai, norėčiau padėkoti taip pat pirmininkaujančių valstybių, pirmininkaujančios valstybėms padėkoti. Uh, E, Italijai, Latvijai, be kitako, e, Olandijoje, kurių dėka, pirmininkaučių valstybių darbo dėka, galėjome žengti priekį labai sparčiai. Taip pat ačiū tarybos pareigūnams, kurių darbas buvo ypatingai efektyvus. Olga Celler Latvijoje. Taip pat norėčiau pasakyti, kai išgirdote jau šias pavardės, kad visi šie pareigūnai uh, daug prisidėjo prie šio istorinio sprendimo prieimimo. Iki šiol Europos teisės aktų tai buvo gerokai mažiau. Taip pat manau, kad iš tikrųjų paminėti šias pavardės labai svarbu, ne Hofner, Nikelen, E, Džonka ir kiti iš Europos komisijos taip pat įnešė savo indėlį į tuos darbus. Ačiū sekretorijatui, jų teisės tarnybai, juridiniai, lingvistiniai tarnybai už darbą. Nes visų tų žmonių dėka mes pasiekėme tokio reikšmingo teksto. E, PVM nuostatos buvo įtrauktas, tai buvo ginčytinas punktas, bet tai buvo įtraukta į mūsų dokumentą 10 milijonų buvo paminėta tokia suma, dėl, kurios, dėl žalos atlyginimo, dėl kurios pavyko susitarti. Ir dabar visi žinome, kaip sunku buvo kai kurių dalykų pasiekti. 18 straipsnis, kur kalbama apie ribas, pavyzdžiui, irgi buvo labai sudėtingas dalykas. Ir dabar E, kai turėsime Europos prokuratūrą, jį galės efektyviai dirbti. Ketvirtas straipsnis. Jis nebegalioja, tačiau į peržiūros nuostatas tos straipsnių nuostatos buvo įtrauktos. Maksimalios baudos, ribos buvo numatytos, jos e, minimos apie 100 tūkstančių eurų ribose. Mes manome, kad visa tai yra nauja mums visiems, tačiau dirbsime ir seksime situaciją. Yra numatyti taip pat ir senaties laikotarpiai, dėl kurių teko tartis penki metai toks laikotarpis numatytas tarybos siūlymu ir aštuoni metai vykdomasis laikotarpis. Visa tai yra įtraukta į peržiūros nuostatas. Ši direktyva bus patvirtinta antrojo svarstymo, ankstyvo svarstymo metu. Šiandien tarybai išsiųsime laišką, kur mes E, sakome, kad Europos parlamentas pritarė pasikeitimams, dėl kurių susitart antros svarstymo metu ir tekstas turėtų būti patvirtintas tokia versija, dėl kurios visi kartu esame sutarę. Tad visiems didžiulis ačiū už darbą, kurį nuveikėme ir kurį dar nuveiksime. Pirmininkas, ačiū Inge. Ir prieš pereinant prie balsavimo noriu pakviesti Lopes Aguilar, bendra pranešėja iš Libė komiteto tarti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasinaudoti galimybę ir palinkėti visiems puikiausių 2017 metų. Be abejo, aš visiškai pritariu kiekvienam žodžiui, kurį e, pasakė čia mano kolegė ponė Greslė, bendra pranešėja šiuo klausimu. Tai yra labai svarbus dokumentas Europos parlamentui kaip institucijai. Mes Manau, kad turime dabar pasinaudoti tą paskutinę galimybę priimti PIF direktyvą. E, mes turime dirbti toliau, o iki šiol nuveiktas darbas buvo vienas iš sunkiausių, sudėtingiausių Europos parlamento istorijoje. Keturis metus apėmė šis laikotarpis, bet istorija juk yra ilgesnis laikotarpis nei keturi metai. Baudžiamosios teisės priemonės ES lygmenių buvo vertinami e, prieštaringai valstybėse narėse, jog ne visos norėjo tokių priemonių atsiradimo. E, iš tikrųjų, sunkumų buvo iškilę, pavyzdžiui, PVM įtraukimas e, kaip biudžetizavimo ištekliaus minėjimas dokumente, šioje direktyvoje irgi buvo ginčytinas klausimas. Mes norėjome, kad PVM būtų kad PVM būtų vienas iš ES nusavų išteklių. Ilgą laiką mes sakėme, kad Svarbiausia yra rasti būdus, priimti sprendimus, kad atsirastų Europos prokuroro institucija. Ir galiausiai su, su, sutarimo buvo pasiekta, nors jis nėra idealus, jis yra kompromiso rezultatas ir tuo būdu buvo padėtas pagrindas e, prokuroro institucijos kūrimui. Aš manau, kad tai yra puikia paslauga Europos Sąjungai. E, darybos vyko dėl Apple ir jos dabar atėjo tokia nelengva fazė. Dabar yra laikas pasiektą pažangą paremti, kuriant ES prokuroro instituciją. Ir dabar pasiektas sustarimas yra neblogai subalansuotas, įtraukta PVM sukčiavimo atvejai į šią direktyvą ir taip pat e, yra numatytos peržiūros nuostatos, tą peržiūrėtojas vykdyti Europos komisija po dviejų metų. E, yra numatytos taip pat e, ir numatyti senaties laikotarpiai ir yra numatytos maksimalios nuobaudos. Visa tai yra neblogas pasiektas rezultatas, už kurį noriu padėkoti visoms Europos parlamento tarnyboms, sekretoriatui, visiems padėjėjams ir žmonėms, kurie dirbo prie šio bendradarbiavimo. Ir dirbo daug metų. E, Pone Greslė ir aš pats esame visiems dėkingi už parodytą paramą. Dėkoju. Labai dėkoju Juanai, ir aš taip pat norėčiau padėkoti visus abiejose komitet, komitetuose. Na kągi, balsuosime dabar. Yra vardinė elektroninis balsavimas. Balsuojame. Balsuojame be pakeitimų. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta 47 balsavo už, 8 prieš ir niekas nesusilaikė. Taigi sveikiname visus. So colleagues, uh, Mrs. Grassland, I will now Gerbėjai kolegos, da, dabar aš ir ponia Greislė nusiusime laišką pirmininkaujančiai Maltai, kad jei taryba patvirtins šį tekstą, da, to, tokį, koks, dėl, dėl kokio yra sutarta, tuomet mes per antrąjį svarstymą jį galėsime patvirtinti. Na kągi, dėkoju kolegoms iš biudžeto kontrolės komiteto. Mūsų bendras postas yra baigtas. So colleagues, while our uh, Kant's colleagues are leaving, kolegos, kol uh, iš salės traukiasi biudžeto kontrolės komiteto nariai, galime gal patvirtinti darbo tvarkę. Jeigu jų niekas neprieštarauja, tuomet darbo tvarkė laikoma patvirtinta. Ir aš norėčiau paprašyti tylos. Norėčiau paprašyti tylos, nes noriu padaryti kelias pranešimus. Let me make the, uh, uh, Mrs. Gabriel, do you have a point? Pone Gabriel, jūs norėtumėt kažką pasakyti, ar ne, dėl posėdžio tvarkos? Pone pirmininkė, buvo numatytas antras balsavimas dėl vizų su Gruzija. Yes, we're coming to that, don't worry. Taip, taip, balsuosime, nepergyvenkit, tikrai balsuosime. Tai yra penktasis mūsų darbo atvarkės punktas, taigi nepergyvenkit. Nepamiršome, kad turime balsuoti dėl jūsų dokumento. We're just going to make some uh, chairs announcements. Taip, aš pirmiausia padarysiu pranešimus, pasakysiu savo pranešimus, o po to perėsime prie balsavimo. Kolegos, aš norėčiau paprašyti šiek tiek tylos ir vienas iš mano pranešimų yra gan jautraus pobūdžio. Todėl, kolegos, prašau, jeigu jūs norite išeiti, prašau išeiti iš salės tyliai. Dėkuoju. Kolegos, pirmasis pranešimas yra štai toks. Uh, Šis postas yra pirmasis postas po to, kai gruodžio 19 dieną Berlyne, kaip jūs prisiminate, įvyko teroristų išpolis, per kurį žuvo 12 žmonių ir daugiau nei 40 buvo sužeista. Aš norėčiau, pradėdamas mūsų šiandienos posėdį, e, pagerbti e, aukas, jų artim, išreikšti užuojaudą jų artimųjų e, artimiesiems, Vokietijos piliečiams. A, ir Vokietijos valdžios atstovams. Mes taip pat norėtume patikinti mūsų kolegas iš Vokietijos, kad mes išreiškime gilę užuojautą ir solidarumą. Ir mes norėtume tokią, tokią progą paminėjote solidarumą ir užuojautą ir jeigu jūs neprieštrautumėte, aš norėčiau paskelbti tylos minutę. Prašau pasistoti. Thank you very much. Labai dėkuoju. Colleagues, our, our uh, other announcements. Kolegos, uh, buvo paskirti keli pranešėjai. Socialistų narė ponė Grapinė uh, rengs pranešimą dėl tarybos pasiūlymo, dėl pasiūlymo dėl uh, tarybos įgyvendinimo sprendimo pradėti uh, automatišką keitimąsi informaciją dėl e, automobilio registracijos datos Danijoje. Pone Fontana taip pat rengs pranešimą dėl e, psichotropinės medžiagos kontrolės priemonių. Deleguotieji aktai. Lapkričio 14 dienos posėdėje koordinatoriai e, pritarė pratesti terminą prieštaravimams pateikti dėl komisijų deleguotojo reglamento priimto 2016 m. spalio 3 d. dėl priežiūro, bendros priežiūros e, stebėsinos ir vertinimo sistemos nustatytos e, reglamente nu, numeris 514.2004, e, kuriame yra nurodytos bendros nuostatos dėl prieglopšio migracijos ir integracijos fondo. Taigi aš norėčiau taip pat kol, e, kolegoms pranešti, kad e, mes negavome jokių pranešimų ir kad e, gruodžio 8 dieną Libi komiteto posėdė trys deleguotai aktai buvo mums pristatyti, papildant priedus pridėtos prie reglamento nr. 98.2013. Ir taip pat norėčiau Jums pasakyti, kad mes norėtume patvirtinti trijų ankstesnių posėdžių protokolus. Ir jeigu niekas neprieštarauja, jie bus laikomi patvirtinti. Toliau, aš norėčiau palinkėti visiems laimingų naujų metų ir perėti prie penkto darbo tvarkės punkto. Tai yra prie trečiųjų šalių, kurių piliečiams kirsdam, piliečiai kirsdami išorės sienos privalo turėti vizas ir trečių, trečių šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas nėra taikomas, dėl Gruzijos. Kolegos gruodžio 13 dieną trišalėse dėrybose buvo pasiektas susitarimas, kuris buvo patvirtintas Korepero posėdžio posėdėje, kuris įvyko gruodžio 30 dieną. Ir mes tu netrukus pradėsime balsavimą, bet pirmiausia, aš norėčiau paklausti, ar mūsų pranešėja, ponia Gabriel, norėtų ką nors pasakyti. Prašau. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad dėkoju visų frakcijų kolegoms už paramą. Labai aiškiai buvo pasakyta iš pat pradžių, e, Gruzija atitinka visus kriterijus, šiandien pats laikas, kad ES įdėtų pastangas, kad e, Gruzijos piliečiai galėtų laisvai atvykti į ES trumpai viešnagiai. Taip pat norėčiau dar kartą kreiptis į tarybą, kad ši nustatytų vidinės procedūras, kad galima būtų balsuoti vasario plenarinėje sesijoje ir tokiu būdu nusiųsti Gruzijos visiems gyventojams aiškę žinę. Ačiū. Much, dėkuoju, ponia Gabriel, ir dėkuoju Jums už uh, Šiame pranešime rašytas žinias. Na kągi, jeigu niekas daugiau ne, nenori pasisakyti, tuomet aš kartu perėsime prie balsavimo dėl sutarto teksto. Prašau balsuoti. Elektroninis balsavimas. Colleagues, if I could um, just ask for the... E- Kolegos, EPP nariai, jūsų yra šiek tiek per daug, gal galėtumėte ištaisyti padėtį. Dviem kolegom yra per daug, liko dar vienas. Dar vienas narys turėtų atsimti savo balsą. Dar vienu yra per daug. Aš žinau, kad visi nori balsuoti dėl šio dokumento, bet gal galėtumėt susitarsi, kas iš jūsų atsims savo, vardą, a, savo balsą. Okay. Gerai, dabar viskas yra gerai. Ar visi balsavote? Tuomet balsavimas baigtas. Šis dokumentas yra patvirtintas 41 nariams balsavus už, dviem prieš ir vienam susilaikius. Sveikiname pranešėją. Kolegos, tariu, periname prie šešto darbo tokiais punktų, tai yra prie e, Maltos pirmininkavimo prioritetų teisingumo ir vidaus reikalų srityje pristatymo. Ir aš džiaugiuosi, kad pas mus atvyko vidaus reikalų ministrė. Ministras ponas Karmelo Abela ir taip pat Maltos teisingumo kultūros ir savivaldos ministras Eun Boničiai. Aš norėčiau pasveikinti Jūs čia Bruselėje ir taip pat palinkėti Jums sėkmės per ateinantį pusmetį. Na kągi, džiaugiuosi, kad Jūs pas mus atvykote, laiko turime nedaug ir mes norėtume leisti nariams užduoti laiku savo klausimus. Todėl pirmiausia, aš norėčiau paprašyti Jūsų pasakyti po trumpą įžanginę kalbą ir po to koordinatoriai galės užduoti klausimus. Po to kiti komiteto nariai galės padaryti tą patį. Jums tikriausiai žinoma, kokia yra, bus mūsų darbo tvarka. Gerbėjai ministrai, jei jūs galėtumėt e, trumpai pristatyti savo prioritetus, e, tuomet daugiau laiko liktų diskusijoms. Ir aš nebejoju, kad kolegos užduos jums klausimus visais aktu, visomis aktualiausiamis temomis. Dar kartą norėčiau pasveikinti jūs. Uh, atvykus pas mus ir ponia Bela, gal jūs galėtumėt pradėti, prašau. Dėkuoju ponia pirmingė, ponia Marajas, gerbėjai Europos parlamento nariai, gerbėjai kolegos. Man yra nepaprastai malonu dalyvauti šiame posėdėje ir pristatyti Jums Maltos pirmininkavimo prioritetus. Jau 60 metų Europos Sąjunga yra vystimosi taikos ir klėstėjimo šviturys pasaulyje. Mums pavyko klėstėti, nepaisant to, kad daugam atrodė, kad tai yra neįmanoma. Minėdami Europos projekto 60-metį, mums viena mažiausių ES narių, tenka didelė garbė pirmininkauti ES tarybai. Tai yra laikas, kai mes visi kartu turėsime atsižvelgti tai, kas buvo padaryta per pastruošius 60 mečius ir pagalvoti apie tai, kaip galima būtų mūsų projektą pristatyti mūsų piliečiams kurie dažnai pamiršta iš tikrųjų, ką jiems atnešė ES. Europoje reikia įgyti naują pagreitį. Pastarojo meto įvykiai parodė, kad ES turėtų būti arčiau savo piliečių, ji turėtų geriau bendrauti su savo piliečiais. svarbu yra žmonėms pasakyti, kad Europa kūrė naujas galimybės jų labui. Ir tos galimybės turi padėti žmonėms visiškai atsiskleisti. Mes suprantame, kad šiandien reformų reikia daugiau nei kada nors anksčiau. Šiandien turime būti kuo arčiau piliečių. Tai yra aki, visiškai aišku, aiškiau nei kada nors anksčiau. Pastaro meto įvykiai tikrai sudrebino ES pamatus ir Malta įneša savo indėlį į Europos projekto įgyvendinimą. Ir mes tikimės, kad pirmininkau, mums pirmininkaujant Europos uh, Sąjungos tarybai mes visi bendromis pastangomis galėsime sustiprinti Europos Sąjungą. Šeši mėnesiai nėra ilgas laikas, tačiau mes esame nusiteikę ambicingi ir esame tikri, kad mums pavyks padaryti nemažai pažangos ir sustiprinti ES patikimumą. Mes žinome, kur yra mūsų silpnosios vietos ir kur slypi mūsų stiprybė. Mes dirbsime atvirai ir sąžiningai mūsų ministras pirmininkas, ministro pirmininko pavaduotojai ir finansų ministras yra buvę Europos parlamento nariai. Tai reiškia, kad jie puikiai supranta, kokią svarbų vaidmenį atlieka Europos parlamentas. Jie puikiai supranta, kad Europos parlamento narių darbas yra nepaprastai svarbus. Jūs priimate teisės aktus, kurie taikomi visiems ES piliečiams. Savo pirmininkavimo metu mes vadovausimės e, siekiu suteikti naują pagreitį Europai. Tiems darbams, kurie turėtų priartinti ES prie piliečių, piliečių, kurie yra ir vartotojai, ir mūsų klėstėjimo, klėstėjimo kuriejai. Mes e, nustatėme šešis prioritetus Tai yra da, integracija, e, e, imigracija, bendra rinka, kaiminystės politika, socialinė įtrauktis ir jūrų reikalai. Aš nemanau, kad dabar reikėtų komentuoti kiekvieną iš mūsų prioritetų, nes jūs plenarinėme posėdėje išgirsite daugiau informacijos apie visus šios prioritetus, kai jums juos pristatys mūsų ministras pirmininkas. Ašgi šiandien norėčiau Jums papasakoti apie mūsų darbų programą toje srityje, kuri yra patikėta Jūsų komiteto kompetencijai. Taigi, e, tai yra su vidaus reikalais susiję dalykai. Būtent už juos aš ir esu atsakingas e, e, savo šalyje. Mes tikimės, kad mes galėsime svariai prisidėti prie ES plėtros ir raidos taip kad visos institucijos ir visi kartu galėtume siekti bendrų tikslų. Nebejojame, kad mums teks susidurti su ta, keliais iššūkiais. Vidaus reikalų sritis visuomet da, keičiasi, jie niekuomet nebūna stabili ir mes visuomet turime tinkamai reaguoti į tai, kas vyksta, ypač kai kalbame apie migracijos iššūkį ir terorizmo grėsmę. Šioje srityje šiuo metu iš tiesų yra daug iššūkių, išgyvename sudėtingus laikus, todėl visi kartu turime sutelkti savo pastangas valstybės narės ir ES institucijos. Turėtų du, sutelkti pastangas tam, kad žengtume žingsnius teisingą linkme. Migracijos keliami, uh, migracijos terorizmo keliami iššūkiai. Be abejo, o, bus vieni svarbiausių mūsų pirmininkavimo metu. Mes tęsime darbą kuris buvo jau pradėtas, ir atsižvelgsime 2016 metų patirtį. Į Europą atvyksta daug migrantų, at, 2016 metais atvyko daug migrantų. Ir tai reiškia, kad mes turime darbų imtis nedelsdami, e, galvodami apie ilga, ilgalaikę perspektyvą. Migracija bus vienas iš mūsų pri, prioritetų. Ir mes pasistengsime padaryti kiek įmanoma pažangos spręsdami įvairius migracijos reiškinio aspektus, laikydamėsi visą e, plataus požiūrio. Tie pasiūlymai, kurie šiuo metu yra jau pateikti ir kurių tikslas yra reformuoti bendrą prie, Europos prieklaušių suteikimo sistemą, yra, e, bus tarp mūsų pagrindinių prioritetų. Darbas jau yra pažengęs ir mes darysime viską, kad užtikrintume, kad uh, E, nagrinėjant įvairius pasiūlymus, būtų pasiekta pažanga. ES prieglopšio agentūra, kuri yra žinoma kaip EASO, čia mes tikimės pradėti dėrybą su Europos parlamentu dėl šios agentūros. Mes visi kartu turime pasistengti tam, kad nauji agentūra veiktų veiksmingai, teikdama mums reikalingą paramą. Eurodako pasiūlymas. Čia mes tęsime darbą taryboje ir taip pat e, dirbsime su Europos parlamentu. Taigi, kalbėdamas trumpai, aš galiu pasakyti, kad, Europos, kad savo pirmininkavimo metu mes stengsime turėti kiek manoma daugiau pažangos, kuriant bendrą Europos prieglupščių suteikimo sistemą. Ir bendradarbiausime su Europos parlamentu e, nagrinė, kaip bus nagrinėjami tie dokumentai, kurie bus pateikti parlamentui per mūsų pirmininkavimą. Tačiau suprantame, kad e, tol, kol neįspręsime, kai bus taikomas e, gyvendinamas solidarumas ir kas už ką yra atsakingas, negalėsime padaryti rimtesnės pažangos. Diskusijas šiomis e, temomis mes tęsime konstruktyviai tam, kad galima būtų surasti reikalingus sprendimus. Mes tenksime atsižvelgti į visų išsakytas nuomonės. Mes matėme, kad migrantus, dideli migrantų srautai kelia didelį iššūkį visai ES. Gal šie iššūkiai yra net didesni nei ekonominės problemos. Kelių pastarųjų metų patirtis tą aiškiai parodo. Mums reikia turėti tokią sistemą, kuri padėtų mums ne tik suteikti jį parmą atvykusiems ne tik normaliomis įprastinėmis aplinkybėmis, bet ir tuomet, kai jos yra išskirtinės. Jūs yra žinoma, kad Europos Sąjungos taryboje uh, Gruodžio mėnesį buvo kalbama apie tai, kaip galima būtų gyvendinti solidarumą dabar ir ateityje. Siekima buvo išsiaiškinti bendras sritis, kuriuose galima būtų imtis bendrų veiksmų. Ir taryba buvo pakviesta išsiaiškinti, kaip galima būtų pasiekti sutarimą šiuo klausimu. To ir sieksime savo pirmininkavimo metu. Stengsime padaryti viską, kad galėtume spręsti dabartinės problemas. Mes visi esame vienoje Europos Sąjungoje ir vieni kitiems turime padėti, vadovaudamėsi solidarumo principų ir atsižvelgdami į sutartis. Be to reikėtų laikytis tų sprendimų, kuriuos priėmėme kartu. Nuo to priklauso mūsų patikimumas. Nuo to priklauso tai, ar galėsime nusiųsti teigiamą žinę, teisingą žinę pasauliui. Savo pirmininkavome metu mes sieksime gyvendinti jau sutartas priemonės, tas priemonės, dėl kurių buvo jau susitarta, tam, kad padėtume Italijai ir Graikijai. Mes taip pat e, stebėsime, kaip vyks e, migrantų perkelimas, kaip e, veikia jų prieimimo centrai ir kaip teikiama ekspertų pagalba. Tačiau tų priemonių, kurios buvo taikomas iki šiol nepakanka, mums reikia nuseklesnio požiūrio tiek migracijos, tiek prieglupščių suteikimo sritise. Mums nuolat reikia stiprinti bendradarbiavimą su migrantų kilmės ir tranzito šalimis. Tai yra nepaprastai svarbu tam, kad mes galėtume pažaboti atvykstančių srautus ir kad užtikrintume, kad e, tie, kas neturi teisės patekti į mūsų teritoriją, būtų gražinti į savo kilmės šalis mūsų bendroje sistemoje turi būti tav, numatytas ir pagalbai skirtas elementas, ir readmisijos, ir deportacijos galimybės. Be šių aspektų ši prieglaušių sutikimo sistema nebus patikima. Bendradarbiautomis su trimis e, šalimis mes toliau renksime Milinosios kortelės pasiūlymą ir kalbėsime apie vizų politiką kartu su komisija ir išorės veiksmų tarnybą. Mes stebėsime, kaip įgyventiname e, nauji, e, nauja partnerystės su šiosiomis šalimis sistema. Pirmiausia, su penkiomis prioritetinėmis šalimis, nors suprantame, kad dar galima būtų patobulinti šį darbą. Mes e, ta, Bendradarbiausime glaudžiai su Libija ir kitomis Šiaurės Afrikos šalimis tam, kad sustiprintume šių šalių vaidmenį valdant migrantų srautus. Migracija yra ta tema, kuri turi labai svarbų išorės aspektą. Todėl aš norėčiau priminti Jums, kad Valetoje 2015 m. lapkričio mėnesį įvyko aukščiausių lygių susitikimas ir mes ketiname pratesti jame pradėtą darbą kitame susitikime, kuris vyks Valetoje 2017 metais. Mes turime suburti visus partnerius tam, kad galėtume bendrai spręsti bendras problemas. ES ir Turkijos e, pareiškimas. Tai e, jis yra nepaprastai svarbus, nes matome, kad iš Turkijos atkeliaujančių skai, atvykustančių skaičiai mažėja, nors, gal jie dar, nors žmonės dar tebe atvyksta. Nusiklus požiūris į migraciją reiškia, kad mes turime taip pat tinkamai tvarkyti savo sienas. ES tikrai padarė nemažai, tobulindama išorės sienų valdymą. Ir tai ir buvo būtina dėl mūsų didesnio susirūpinimo, dėl mūsų saugumo. Mums reikia užtikrinti deramą pusiausvyrą tarp saugumo ir piliečių galimybių ramiai ir sklandžiai kirsti sienas. Nepamirškime taip pat ir į prieš mus pirmininkavusių šalių pastangas gerinant. Uh, išmanoje e, sienų valdymą, ypač tvarkant įvažiavimo išvykimo sistemą. Praeitų metų gruodžio mėnesį Europos vadovų taryba paragino teisėkuros e, e, institucijas iki 2017 metų birželio mėnesį galutinai patvirtinti pasiūlymą dėl atvykimo išvykimo sistemos. Ir mes tikimės, kad šiuo klausimu galėsime glaudžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Be to, Europos vadovų tarybos sistema, taip pat taryba, Europos vadovų taryba paprašė, kad mes baigtume darbą dėl kelionių, keliautojų ir informacijos sistemos kūrimo iki 2017 metų. Mes taip pat ketiname padidinti saugumą ir patobulinti integruotą integruoto sienų valdymo sistemą. Uh, Mes tikimės, kad iki 2017 metų birželio pabaigos uh, mes, mums pavyks uh, užtikrinti, kad valstybės narės susitartų šiuo klausimu. Ir tuomet te, te, galėsime tęsti darbą per antrą 2017 metų ta, uh, pusmetį. Šengeno informacijos sistema. Mes sieksime, kad ši sistema, šis, šią sistemą būtų geriau naudojamasi kovojant su terorizmu, su, teriz, su terorizmo grėsme. Uh, kuri yra aktuali, ypač kai galvome apie mūsų saugumą, nes matėme, kad iš tikrųjų grėsmė yra labai aktuali. Reikia taip pat pasakyti, kad terorizmo pobūdis pasikeitė pastaraisiais metais ir šiandien ES susiduria su įvairialypių terorizmo reiškiniu. Todėl mes turime stiprinti savo bendradarbiavimą ir atnaujinti vidaus saugumo strategiją per kelio gairės, ypač, ypač tas rytis, kurios susijusios su informacijos, keit, keitimusi informacija ir informacijos valdymu, taip pat su suveikumu. Ir mes uh, tarybos struktūrose tęsime darbą tam, kad užtikrintume mūsų piliečių saugumą bei sukurtume saugesnę Europą. Baigdamas noriu pasakyti, kad mes taip pat ketiname tęsti diskusijas dėl uh, kovos su uh, rimtais organizuotais nusikaltimais. Mes toliau tęsime darbą, kuris vyksta jau ketverius metus. Ir taip pat džiaugiamės, kad galėsime taip, dalyvauti sprendžiant dėl prioritetų kovos su organizuotų nusikalstamumu srityje, kurie galios dar ketverius metus. Mes tikimės, kad mums šiuo klausimu pavyks gerai ir darbiauti su valstybėmis narėmis ir su kitomis ES institucijomis. Mes uh, Tikimės, kad galėsime su jumis sėkmingai bendradarbiauti tam, kad galėtume patobulinti mūsų piliečių gyvenimą mūsų, mums patikėtose sritise ir kad galėtume kartu sustiprinti Europos Sąjungą. Dėkoju. Pone Boničiai, ar galėčiau paprašyti jūsų tilpti į dešimt minučių, nes klausimų bus daug. Ir Juolab, kad išgirdome jau daug detalių, tad kvieščiau sutilpti į 10 minučių pasisakymo įvadiniam jūsų, įvadiniai jūsų kalbai. Prašau. Dėkoju. Pone Morais, aš pabandysiu e, pasisakyti taip, kad tų dešimties minučių pakaktų. Man didelė garbė. Kaip ir ponui Abelant ir mums visiems dalyvauti čia, Europos parlamente, jūsų komiteto posėdėje. Aš noriu pasakyti, kad štai mes atvykome Europos parlamentą, laukime savo pirmininkavimo Europos Sąjungoje, mums tai didžiulė garbė. Tai sakau ne dėl to, kad būtų mandagu tai pasakyti, bet aš iš tikrųjų manau, kad Europos parlamentas yra ta institucija, kuriai visi esame atskaitingi. Daug, e, labai dažnai, daug kartų į darbą Europos Sąjungoje žiūrima kaip į techninės detalės, kurios paliečia piliečius. Tačiau mūsų pareiga yra paaiškinti piliečiams, kad mūsų atliekamas darbas ir yra atliekamas tam, kad būtų pagerintas piliečių gyvenimas. Kalbant apie vidaus reikalus ir teisingumą, e, galime turėti ir tam tikrų nesutarimų. Tačiau darysim viską, kad e, atskirų žmonių ir įmonių gyvenimas ES bent jau netaptų blogesnis. Ne dėl to taip kalbu, kad esu advokatas pagal profesiją, bet taip sakau ir dėl to, jog tikiu, kad ši sritis paliečia tiesiogiai žmonės, paliečia tiesiogiai principus ir vertybės demokratinėje visuomenėje. Čia mes kalbam apie laisvę, demokratiją, žmogaus orumą, e, teisinės valstybės principus ir žmogaus teisės. Tai yra, kaip yra pasakyta ES sutartie, mūsų vertybės, mūsų bendros vertybės visoms ES valstybėms narėms, kur pluralizmas, nediskriminavimas, teisingumas, tolerancija e, ir teisingumas turi viršenybę. Tad tos vertybės ir tie pasiekimai, ne, nors yra visuotinai gyventinami, nėra savaime suprantamas dalykas. Dėl jų reikia dėti pasangas. Mes pradėsime pirmininkavimą remdamiesi būtent tokią dvasę Mes norime, kad ES taptų tvirtesnė, stiprinant bendradarbiavimą ir uh, atsižvelgiant į mūsų skirtumus. Malta, pirmininkausianti ES e tarybai, imasi šio iššūkio. E, istoriškai Malta visada buvo tiltas tarp kontinento ir atskirų valstybių. Mes visada siekiame, kad būtų suartinamos skirtingos tradicijos ir sistemos. Mūsų pačių kalba rodo, kad mes esame linkę suartinti įvairias kalbas, įvairias kultūras. E, taigi Malta ketina siekti didesnės sintezės, geresnės sąveikos ir sklandesnių dėrybų tarp teisėkūros proceso dalyvių. Tarybai pirmininkaujanti Malta susitelks prie svarbiausių klausimų, kuriuos norėčiau trumpai aptarti čia šį rytą. Svarbiausias prioritetas yra akivaizdus ir paprastas, tai yra pasiekti kiek galima daugiau pažangos. Tai reiškia, kad mes turime e, kad mes turėsime daug darbo būsimųjų laikotarpių. Pirmininkaudami sieksime išlaikyti pilietį mūsų visų svarbiausių klausimų centre mes turėsime e, taip pat užsiimti Apple kūrimu, Europos prokuroro institucijos kūrimu. Reikės tinkamai saugoti ES interesus, tai yra PIF direktyvos rytis ir e, Eurojust, taip pat Eurojusto taip pat klausimai mums aktualūs. Visa tai yra dalykai susijęs su mūsų visuomenė, su mūsų piliečių gyvenimu. Todėl mes e, dirbsime labai intensyviai, kad diskusijos pasistumėtų pirminčiais klausimais. Valstybių narių didžioji dauguma, kaip žinia, yra sutarusios dėl teksto susijusiu su Apple reglamentu. E, na, lieka dar kelios detalės, kurias reikės sureguliuoti, ir, bet tai, manau, vyks dar šių metų pradžioje. Kelios valstybės narės pasakė, kad jos nedalyvaus kol kas e, prokuroro institucijos veikloje. Šiaip siūlymas, siūlymui buvo pritarta vieningai ir parlamentas jau pateikė savo sutikimą. Tad formaliai e, įvykus balsavimui taryboje e, turėtų viskas pasi, pajudėti į priekį. Jeigu sutarimo vienbalsiai nebus pasiekta, sutartis numato galimybę uh, tokia, kad jeigu devynios valstybės narės pateiks siūlymą ES e vadovų tarybai ir jeigu ten konsensuso nebus rasta, bu, bu, galima pradėti e, sustiprintą į bendradarbiavimą pagal 86-ąjį ES veikimo sutarties straipsnį. Aš kol kas dar nežinau, ar bus devynios valstybės narės, kurios imsis šio proceso, bet e, dabar vyksta diskusijos šią temą ir aš manau, kad tai yra e, puikus dalykas ir kad tai greičiausiai taip ir įvyks, tas pasiūlymas bus pateiktas. Na, su parlamentu palaikysime e, glaudžius ryšius, kad būtų galima visas šias procedūras taryboje sklandžiai užbaigti. Pirmininkausianti Malta ketina renkti nacionalinio lygio konferencijas, kad būtų galima užtikrinti, kad Apple veikia sklandžiai. Ir mes manome, kad iki, tai, tai įvyks besibaigiančią šių mėnesių pirmininkavimo laikotarpį. Dėl Eurodžest dok, de, dokumento bus rengiamos diskusijos dėl reglamento projekto, kurios nėra susijusios su EPOL. E, tai turėtų vykti kovą 2000. E, Jie jau įvyko, jūs pirminės diskusijos vyko 15 kovą ir dabar diskusijos su, su šio reglamento projektu su parlamentu vyks toliau. Kova su terorizmu tebe lieka vienas iš didžiausių iššūkių ir vienas iš prioritetų. Yra susitarimas dėl direktyvos susijusios su kova su terorizmu. Mes tenksime, kad ši direktyva būtų priimta. Komisija turi veiksmų planą taip pat kovoti su terorizmo finansavimu. Mes pradėsime, pradėsime diskusijas dėl pateiktų siūlymų, kad būtų galima siekti harmonizavimo dėl pinigų plovimo nusikaltimų. Mes tenksimės e, e, priimti reikiamus sprendimus, diskusijos šiuo klausimu jau prasidėjo. Mes taip pat kalbame apie e, lėšų gautų iš nusikaltamos veiklos išaldymą ir panašius dalykus. Europos komisija pateiks naują siūlymą dėl ECRIS. Tai yra informacinė ES sistema ir mes manome, kad čia taip pat reikšmingos pažangos įmanoma pasiekti. E, elektroninės įrodymo priemonės vėlgi svarbus klausimas. Vizų liberalizavimas. Šią temą jau šiek tiek ir šyrit buvo kalbėta. Norėčiau nu, pasakyti, kad taryba ir parlamentas sutarė dėl siūlymo peržiūrėti e, suspendavimo mechanizmą. E, anksčiau tai buvo im, būtinas reikalavimas apie pirmininkaujant Sloveniją dėl to, kad e, toks mechanizmas turi egzistuoti. Kol kas e, dabar e, yra siūlymi nauji dalykai. Dabar vizų panaikinimo siūlymas E, Gruzijai. Meski Maltą siūlysime vizų liberalizavimą Ukrainai. Europos parlamentas dabar vėlgi e, stebi situaciją Kosove ir Turkijoje, finansinius reikalus susijusius su tais įsipareigojimais ir vizų liberalizavimu. Kai dėl dialogo, dėl valstybės, dėl teisinės valstybės principų viršenybės vyksta diskusijos, Slovakija įvertino sukauptą patirtį ir vyksta kasmetinis dialogas taryboje 15 lapkritį ir pereitų metų kiaužės mėnesį mes pritarėme pateiktiems siūlymams. Kitaip tariant, mes pritarėme, kad reikia toliau tęsti dialogą tarybos šiais klausimais. Taryba pritarė, kad reikia renktis dialogui ir mes kaip tik žiūrime, kaip galėtume užtikrinti, jog tas dialogas būtų kuo naudingesnis. Mes manome, jog Europos parlamentas ir taryba turi tuos pačius tikslus - parodyti, kad esame tvirtai įsipareigoję išsaugoti ir sustiprinti teisės valstybės principo viršenybę ES ir jos valstybėse narėse. Manau, kad e, ir čia galime tikėtis jūsų visapusės paramos. Be abejo, dėl vienų dalykų galime sutarti, dėl kitų nesutarti, tačiau esu įsitikinęs, kad kartu galime pasiekti didesnės pažangos mūsų piliečių, mūsų verslo įmonių, mūsų visuomenių labui. Turime parodyti, kad Europoje galima pasiekti pažangos, pasiekti geresnių rezultatų, negu turime. Tad aš norėčiau pasakyti, kad esame ryštingai nusiteikę veikti uh, kaip sąžiningi brokeriai. Kaip žinia, e, Malta yra nuolatos besistenginti siekti pažangos, mes ir dabar stengsimės tai padaryti, sieksime, kad būtų gyvendinta Europinė darbo tvarkė ir stengsimės visada sklandžiai bendradarbiauti su Europos parlamentu. Ačiū. Um, Dėkuoju, norėčiau padėkoti abiem ministrams. Aš žinau, kad jūs iš tiesų labai intensyviai ruošitės pirmininkauti. Ėmėtės veiksmų daugybės ryčių, dėkuoju Jums ir dėkuoju Jūsų darbuotojams. O dabar galime pradėti klausimų atsakymo raundą. Ir kolegos, aš atsiprašau, bet aš turiu uh, išvykti į komitetų pirmininkų suigos posėdį, todėl kolegė perims pirmin, pirmininkavimą. Bet dabar perėsime prie klausimo, ponas, ponė Mats, Matsula. Gal jūs galėtumėt dabar pradėti, po to ponė gal pavaduos mane. Prašau, jūs galite pradėti. Dėkoju, gerbėjai ponai ministrai, dėkoju Jums už Jūsų prisistatymą. Iš tiesų, pirmininkavimas taryba, taryboje yra nepaprastai svarbus laikas mano šaliai ir mes e, visi tikime, kad Malta galės, nepasidama savo geografinės padėties ir nepasant didelio pasipriešinimo, padaryti nemažai pažangos. E, mano klausimas yra susijęs su Dublino reglamento reforma ir su migracija. Kaip Jūs vertinate komisijos pasiūlymą ir ar jūs galėtumėt paremti Europos parlamento pastangas, kuriant solidarumų pagristą Europą ir naštos padalymo taisyklės. Ir taip pat, kokias taisyklės, kokios taisyklės bus siūlomos taikyti nepilnamečiams migrantams. Toliau, jūs kalbėjote E, pinigų plovimas e, tai ir e, Panamos skandalas. Malta dažnai yra kaltinama kaip šalis, kuri nesima pakankamų pastangų. Taigi, jums pirmininkaujant, kokiu veiksmu bus imtasi tam, kad būtų sureaguota į Maltos ir Europos piliečių susirūpinimą šiais klausimais. Dėkuoju, ponė Macela, ponas Dzipel. Pone Dzipel, dėkuoju. Pirmiausia, aš norėčiau taip pat užduoti klausimą dėl migracijos ir dėl solidarumo ir atsakomybės, nes matome, kad valstybės narės tikrai kratosi atsakomybės. Būtų įdomu išgirsti, kaip Malta pirmininkavimo metu sieks įtikinti prie mūsų bendrų veiksmų prisimti kuo daugiau valstybių narių. Kai kurios valstybės narės elgesi ciniškai. Tai nes ne tik atvirai prisipažino, kad nenori priimti jokių pabėgėlių, bet tos šalis ir sukuria dar tokias tų pabėgėlių priimimo sąlygas, kad tie žmonės visiškai suprantamai bėga iš tų šalių. Jei pabėgėliams e, nėra suteikiama galimybė pragyventi šalyje, nesuteik, jiems nesuteikdami, nesuteikiami pakankami finansiniai ištekliai, nesuteikiama galimybė įsidarbinti, aišku, kad jie pabėgs iš to, tokios šalies. Ir kartu mes čia kalbame apie naują prieglapščių suteikimo sistemą. Ir e, pagal tą sistemą yra numatyta taikyti sankcijas tiems pabėgėliams, kurie išvyksta iš to šalies, kurioje jie buvo įregistruoti. Ir kaipgi mes spręsime šią problemą šiuo metu, kai pabėgėliai miršta čia Europoje dėl to, kad jie miršta iš šalčio, dėl to, kad jie gyvena konteineriuose, palapinėse, net ir esant žemai temperatūrai. Mes puikiai suprantame, kad ekonominė situacija šiuo metu Europoje yra sudėtinga ir ekonominis išsivystimas valstybės narėse skiriasi. Bet ar iš tikrųjų, ir iš tikrųjų yra visiškai neįmanoma susitarti dėl to, kad būtų užtikrintos orios gyvenimo sąlygos tiems asmenims, kurie atvyksta į ES. Taigi, kokia bus jūsų politinė strategija tam, kad jūs galėtumėt įtikinti kuo daugiau valstybių narių laikytis pagrindinių humanitarinių principų. Dėl bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis aš visiškai jums pritariu, iš tikrųjų tai yra nepaprastai reikalinga. Bet aš norėčiau, kad jūs išsame mums papasakotumėt, kokiu kriteriju bus laikomasi, desiekiant susitarti su, su trečiosiomis šalimis, kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą su šiomis šalimis ir kaip jūs kaip, e, bandysite įtikinti e, išvykusių kilmės šalis. A, priimti tuos, kurie, da, tuos savo piliečius, kurie išvyko iš šalies. Tesdama ponios Metsola klausimą, aš norėčiau pasakyti, kad jums tikriausiai yra žinoma, kad mes norėtume, kad veiktų Europos prokuratūra. Bet e, mums kila klausimas, ar iš tikrųjų reikia kurti naują instituciją, jei ji negalės sukurti papildomos pridėtinės vertės. Kaip Jūs man atrodo, ar Jūs optimistiškai vertintumėt e, šios agentūros kūrimo e, perspektyvas ir ar iš tikrųjų Europos prokuratūra papildytų nacionalinių, prasmingai papildytų nacionalinių prokuratūrų darbą? Pone Vikstrom, dėkoju. Dėkoju Jums, kad atvykote pas mus, pasidalijote informaciją. Ir dėkoju taip pat už tai, kad e, mes jau turėjome galimybę su jumis susitikti ir įdomiai pasikalbėti. Tikiuosi taip pat, kad sėkmingai bendradarbiausime jūsų pirmininkavimo metu. Sveikinu Jūs pradėjus pirmininkauti, Jūs pirmininkausite labai sudėtingų laikų. Na, dabar uh, mūsų likimas patikėtas jums ir mes tikimės, kad Malta iš tikrųjų suras naujų galimybių, keičiant ir modernizuojant bendrą Europos prieglapšių suteikimo sistemą. Sistema, kurios mums labai reikia ir kurios piliečiai tikisi iš mūsų, tikisi, kad jį veiks gerai. Taigi mes tikrai būsime jums dėkingi už jūsų ryštą ir jūsų, ką tik išsakytą, ir už jūsų tolesnės pastangas. pabėgėlių padėtis. Kolegos apie tai jau kalbėjo, todėl nenorėčiau kartuoti to, kas buvo pasakyta, tik tai noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad būtina užtikrinti, kad žmonės turėtų galimybę išgyventi, kuo skubiau integruoti su mūsų visuomenė tam, kad e, jiems nebereikėtų ieškoti geresnių gyvenimų kitose valstybėse narėse. Bet yra ir kitų problemų, kurias reikėtų spręsti. Šiandieno informacinė sistema, pavyzdžiui. Aš atvirai kalbėsiu. Šengeno erdvės klausimai yra labai jautrus ir jau kuris laikas mes Europos parlamente esame susirūpinę dėl Maltos, Maltoje taikomos individualių investuotojų programos. Iš esmės, tai reiškia, kad už investicijas, už pinigus galima gauti pilietybę e, Maltoje. Ir jau daugiau nei 700 asmenų gavo ES pilietybę Maltoje mainais už įvairių įvairias finansinės dovanas ir investicijas. Ir didžioji dauguma šių asmenų yra atvykę iš buvusios Sovietų sąjungos. Žinome, kad e, taip pat taikoma ir Kinijos piliečiams investuojantiems Maltoje tam tikrą pilietybės suteikimo programą. Kai mes bandome spręsti migracijos pabėgėlių prieimimo problemas Europoje ir norime padėti žmonėms e, da, išsigelbėti nuo karo Europos Sąjungoje, Maltos veiksmai dėl pilietybės suteikimo atrodo keistokai. Aš nenoriu jūsų kritikuoti, tai jūsų e, teisti, bet tiesiog norėčiau paklausti, kaipgi jūs galite gyvendinti tokias, taikyti tokias programas, kai mums taip sunku yra padėti tiem žmonėms, kuriems iš tikrųjų reikia pagalbos šiuo metu. Jie atvyksta į Europą tam, kad išsigelbėtų, kad uh, išgyventų gal dabar nebūtų pats palankiausias laikas teikti ES pilietybę buvusios Sovietų sąjungos ir Kinijos turtuoliams. Ir dabar keli žodžiai apie jūsų ryštą ir jūsų prioritetą. Aš tikiuosi, kad mums iš tikrųjų pavyks gerai bendradarbiauti, kuriant bendrą prieglapščių suteikimo sistemą. Mes e, jau mis pasitikime ir taip pat Šengeno informacinė sistema. Čia taip pat laukiame pažangos. Ir tikimės, kad galėsime surinkti formales ir neformales šių klausimų diskusijas. Ja, vielen Dank. Um, zunächst erst einmal möchte auch ich. Äh Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau palinkėti Jums kuo didžiausios sėkmės pirmininkaujant. Uh, Tai yra pirmas pirmininkavimas. Garbingai prisipažinsiu, jog iš jūsų pirmininkavimo labai daug tikimasi. Ir tikiuosi, kad jūs tas viltis pateisinsite. Bent jau mes tikrai jūs remsime. Ir norėčiau tą progą užduoti keletą klausimų. Pirmiausia, dėl e, prieglapščio politikos ir imigracijos. Jūs sakėte, kad reikia e, būti solidariems valstybėms visoms narėms, labai nemažai buvo apie tai kalbama ir norėčiau, kad jūs atsakytumėte į tokį klausimą. Dėl Dublino sistemos, e, kaip dabar šnekamasi taryboje, e, kur, kurioje stadijoje yra komisijos, mano požiūriu, netoks jau subalansuotas praneš, e, pasiūlymas, nes nu, ir dar norėčiau sužinoti, kurgi tos diskusijos, kokioje stadijoje ir kaip jūs ketinate tas diskusijas e, suvaldyti su tomis valstybėms ypatingai, kurios nenori pas save priimti imigrantų. Jūs sakėte, antras klausimas, kad remiate Graikiją ir Italiją, mes tam pritarėme. Šitos dvi šalys, kalbant apie migraciją, tikrai turi gauti konkrečios pagalbos. Tačiau ką jūs konkrečiai ketinate padaryti? Mes žinome, kad Turkijoje ir Graikijoje e, tie susitarimai, bent jau tokie, kokie dabar yra pasiekti, nelabai gerai funkcionuoja. Italija ir Graikija. Italijai ir Graikijai labai sunku, ypatingai Graikijai sunku priimti pabėgėlius. Tačiau aš girdėjau, kad e, ateityje Vokietija pabėgėlius ketina siūsti į Graikiją. Būtent tokia mintis girdima. Ar jūs manote, kad e, Vokietija ar kitos šalis pagal Dublino konvenciją čia gali veikti, ar jūs kažkaip kritiškai tai pažiūrėtumėte? Uh, Toliau e, susitarimai dėl pabėgėlių partnerystės, susitarimai su, Afrikomis, su Afrikos šalimis, taip pat susitarimai. Čia norėčiau jūsų paklausti, ar jūs taip pat manote, kad reikia šnekėtis ir su tokiomis šalimis, kuriuose veikia diktatoriškos sistemos, kaip Sudane, su, su Sudanu ir kitomis, Kaip jūs žiūrite į šitokius klausimus? Ir jeigu manote, kad su kažkokiais režimais galima dėrėtis, tai tada su kokiais? Toliau norėčiau paklausti dėl saugumo kovoje su terorizmu. E, komisaras jau ne, ne vieną kartą pažadėjo, kad įvairūs, įvairios priemonės, kurių buvo imtas europinių lygių, bus vertinamos. Taigi mes manome, kad tas e, vertinimas turėtų įvykti netrukus. Ar manote, kad jūsų pirmininkavimo metu bus vertinamos kovos su terorizmu e, priemonės, kurių buvo imtasi. Ką jūs numatėte šioje srityje konkrečiai? Kviečiu kolegas laikytis dviejų minučių pasisakymų laiko, kitaip kiti kolegos neturės galimybės paklausti. Pone Sargentinį, prašau. Ačiū, pirmininkė. sveikinu atvykusius Maltos atstovus pirmininkausiančius ES netrukus. Man teko galimybė su jumis, ponia Vela, diskutuoti keletą kartų dėl migracijos ir prieglopšių klausimų. Šiandien mane stebina tai, kad tie, kad tie pokalbiai mums buvo labai vaisingi, labai aiškus, bet šiandien, man atrodo, E, jūsų pasisakymai nebėra tokie karšti kaip kažkada, tai mane šiek tiek stebina. E, pasiūlymai, kurie guli ant stalo dėl migracijos ir prieglopščio, yra e, labiau represiniai. Aš manau, kad socialdemokratai ir dėl dalis deputatų nori, kad visi, visa pažangiųjų parlamento dalis norėtų nepabloginti situacijų. Mes nekalbam apie situacijos pagerimą, bet bent jau apie jos nepabloginimą. O mes kalbame apie geresnę sienų kontrolę, kalbame apie daugiau e, gražinimo galimybių, bet nekalbame apie solidarumą. E, jūs juk esate e, arti Afrikos, esate jūrinė šalis, juk jūs žinote, kad čia mes kalbame apie tos faktorius, kurie mm, galbūt ir svarbus, bet nesustabdys pabėgėlių. Viduržėmio jūros E, jūra yra jūsų jūra, jūs kontroliuojate ten teritoriją, jūs gelbstėte žmonės, ant stalo padėti siūlymai yra susiję labiausiai su Europa, su sienų apsauga. Ir tos sienos dažniausiai yra ne jūrinės sienos, yra sausumos sienos. Ir tai nėra konkrečiai vien jūsų reikalas. Ko aš iš jūsų tikiuosi? Aš nemanau, kad reikėtų saugoti vakarų Europą arba centrinę rytų Europą Nes būtent apie tai kalbama pateiktuose siūlymuose, bet reikėtų diskutuoti apie tai, kaip, dis, kaip sienų kontrolė paveikia pavojingus kelius. Nes jums kontroliuoti tenka daug sunkesnėmis sąlygomis tada jūrinė siena. Socialdemokratas, ministras iš mažos salos valstybės, kurią supa jūra iš visų pusių, kur yra arti Afrikos, aš tikiuosi, kad e, toks ministras turi surenkti diskusiją kur kalbama apie Europos solidarumą. O jeigu jūs tik tai stengsitės primti tik tuos teisės aktus, kurie dabar egzistuoja, tai Maltoje jokio pagerėjimo laukti neverta. Aš norėčiau, kad daugiau kalbėtume apie tai, tai nėra kritika, aš tik noriu paklausti, kokią kryptį mes renkamės, kai kalbame apie pabėgėlių ir prieglopščio krizę. Jūs E, aišku, gyvenate tokioje vietoje, kur karštis gali siekti 35 laipsnius, kur nėra sniego, bet juk ne visur taip yra. Sakote, reikia su Turkija dėrėtis. Nežinau, mes negalime ramiai žiūrėti tai, kaip žmonės miršta sniege, miršta šaltie. Aš esu pranešėję pinigų plovimo direktyvos klausimų, kovos su to klausimu. Iš tikrųjų, gaila matyti, kad Malta minima tarptų, kur nemažai korupcijos, politikų korupcijos skandalų, kur pinigų plovimo atvejai netokie reti. Aš manau, kad mes Europoje turėtume veikti šiek tiek kitaip, ką apie tai manote. Ačiū, ponė Sergentinį, sako pirmininkė. Baigėme koordinatorių klausimus ir dabar suteiksime žodį klausyti kitiems kolegoms. Paskui suteiksiu žodį ministrams atsakyti. Norėčiau pasakyti, kad pirmiausia perskaitysiu kolegų vardus, kurie norėjo pasisakyti. Ir tuo pat metu noriu pasakyti, kad daugiau nebeįtrauksime kolegų į sąrašą. Mr. Lopez Aguiar, Mr. Niedermüller, Mrs. Gomez, Mrs. Kienge, Mrs. Grappini, uh, Mrs. Schlein, Mr. Zdehovski, Mrs. Spinelli. And I would like to ask you to keep to very strict time frame one, one and a half minutes, because otherwise we won't have time to listen to the answers negalėsime klausimų išklausyti kitų kolegų, jeigu kolegos gavę žodį savosius formuluos per nelik ilgai. Tad e, paskui dar turime pasi, pa, palikti laiko ir ministrams atsakyti. Kolega Humar, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ponai ministrai, norėčiau užduoti keletą klausimų. Priešingai negu ką tik minėjo mūsų kolegė, aš esu įsitikinusi, kad e, su Afrikos šalimis turime rasti kažkokį susitarimą, nebūtinai toks susitarimas būtų nukreiptas į tai, kad tie žmonės būtų siunčiami atgal. Jeigu turėsime e, gražinimo susitarimus, e, Tai manau, kad tos sutartys turės būti nukreiptos į tai, kad tiems rajonams galėtumėm padėti ten, kur vyksta karai, kad žmonėms padėtumėm ir panašiai. Nes visur yra pažeidinėjama žmogaus teisės, todėl manau, kad reikėtų kažkokios programos, kuri būtų skirta tiems žmonėms sugrįžti namo. Manau, kad šitiems žmonėms galima tikrai teigiamai tokiu būdu padėti ir padėti ne tik žmonėms, bet ir konkretiems regionams. Ar jūs e, galvojote, ką galima padaryti tokiu klausimu? Toliau visa eilė problemų dėl apsikeitimo duomenimis. Kalbant apie terorizmą, valstybės narės buvo raginamos e, keistis tam tikrais duomenimis siekiant e, prevencijos prieš teroristinius veiksmus. Ar jūs galvojote, kokius veiks, kokiu veiksmu galima konkrečiai imtis, kad būtų pasiekta konkrečių rezultatų? Gerbiamasis, e, gerbėjai ponai ministrai, jūs puikiai suprantate, kad pirmininkavimas yra nepaprastai svarbus mūsų šaliai. Aš esu iš Maltos ir Malto yra labai nedidelė šalis, bet mes tikrai rimtai dirbsime. Noriu dabar užduoti Jums kelis klausimus. Pirmiausia, kreipiuosi į poną Abelą. Jūs kalbėjote migraciją ir kalbėjote apie solidarumą. Aš norėčiau Jūsų paklausti, ar negalėtumėt Jūs išsamiau paaiškinti, ką Jūs galvojate apie e, migrantų perkelimą. Žinome, kad iš Graikijos ir Italijos buvo pažadėta perkelti 160 tūkstančių asmenų. Tačiau, tačiau, jei bus dirbama ir toliau tokiais tempais, kaip buvo daroma iki šiol, vargu ar kada nors mes, mums pavyks perkelti šitiek asmenų. Tai sukelia didžiulės problemas. Be to, tai akivaizdžiai rodo, kad nėra jokio praktinio solidarumo. Mes manome, kad solidarumas yra nepaprastai svarbus, ne, pač mūsų šaliai Maltai. Ir todėl aš norėčiau paklausti, kaip jūs savo pirmininkavimo metu spręsite migrantų perkelimo problemas. Ką darysite tam, kad e, susitarimai dėl migrantų perkelimo būtų geriau įgyvendinami, nes visi šie klausimai yra rašyti jūsų pirmininkavimo prioritetus. Antras klausimas yra skirtas ponui Boničiui ir yra susijęs su antruoju Dublino reglamentu, ypač su vaikų teisėmis. Ir e, galima a, e, įvairių nacionalinių teisinių sistemų kolizija. kaip e, vaikas gyvena vienoje šeimoje, e, šalyje, o jo šeimos nariai kitoje. Kaip Jūs ketinate patobulinti antrojo Dublino reglamento nuostatas taikomas e, tokioms kolizijoms ir kaip ketinate apskritai tobulinti šį dokumentą? Dėkuoju. Ačiū, pirmininkė, aš norėčiau padėkoti uh, ministrams ir kreipiuosi dabar pono Abelą. Jums yra žinoma, kad saugumas yra da, nepaprastai svarbus mūsų piliečiams ir tai, kas vyko Berlyne neseniai, tai dar kartą patvirtina. Mes turime sustiprinti bendradarbiavimą tarp savo teisės saugos ir pasienio pareigūnų. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir Šengeno informacijos sistema yra nepaprastai svarbi šiuo klausimu, ta, tačiau ji yra tobulintina tam, kad e, mūsų valdžios atstovai galėtų gauti jiems reikalingą informaciją kuo skubiau ir geriau galėtų pasirūpinti piliečių e, saugumu. Mes šiuo metu kalbame apie e, SIS-2 teisinį pagrindą. Mums reikia daryti viską, kad būtų užtikrinta geriausia geriausia įmanoma duomenų apsauga ir kad būtų taip pat patobulintos, pažiūrėjau, vaizdo atpažinimo galimybės. Be to mums reikėtų taip pat ir bendarbiauti stiprinant sienų apsaugą, ypač numatant draudimą tam tikriems asmenims atlikti. Kaip jūs, ką jūs ketinate daryti šioje srityje? Toliau. E, Europos prieglapščių suteikimo sistema. Mes norime, kad ši sistema būtų e, stipri, kaip jūs ją kursite ir mes tikimės, kad jūs galėsite e, kurti tikrai bendrą sistemą, nesižvaldami į valstybių narių nacionalinį egoizmą. Pone ministra Belarboničiai, sveikiname atvykusius į mūsų komiteto posėdį. Turėsite prieš šakės šešių mėnesių laikotarpį ir mes visi galėsime e, glaudžiai uh, bendradarbiauti, e, spręsdami vidaus reikalų ir teisingumo reikalus. Jūs teisingai minėjote, uh, kai pristatėte prioritetus, kalbėdama apie migracijos ir prieglopšio sistemą, uh, kad šie klausimai labai svarbus Europos Sąjungai. Be abejo, aš manau, pridėtinės vertės galima pasiekti, turint omeny, kad jūs apskritai pirmą kartą, kad jūs apskritai jūsų valstybė pirmą kartą pirmininkauja ES, tai yra labai puikus įvykis. Jūsų šalis susiduria iš labai artil ir labai tiesiogiai su migracijos ir prieglopščio problemomis. Ir štai dabar Žinote, kokį jausmą patiria Europos šalis? Jūsų šalies prisijungimas prie ES ir jos procesų yra saliginai nesenas. Jūs gal neturite pernelyg euros, daug euroskeptikų ar eurofobų, jų judėjimų savo šalyje. Tad jūsų padėtis yra puikia, kad taryboje galėtumėt pasiekti rezultatų. Kol kas tokio pozityvaus judėjimo trūksta tarybai, trūksta tam tikros stoto tarybai, noro ir valios spręsti migracijos ir prieglopščio klausimus ir ypač visas ten esančias problemas. Tad mm, Europos parlamentas ketina veikti aktyviai. Mes norime, kad su taryba veiktume ranka rankon, kaip teisėkurus proceso dalyviai. Būtina tobulinti prieglapščio sistemą. Būtina, kad būtų tinkamai gyvendinti tie sprendimai, kuriuos taryba jau yra prieimusi dėl įvairiausių dalykų, e, sprendžiant taip vadinamą pabėgėlių krizę. Ir tai yra visa, visa tai yra labai svarbus dalykai, prie kurių turėsime kartu dirbti su jūsų valdžios struktūromis, jums pirmininkaujant. Ir, pavyzdžiui, visų klausimų arba daug, kai kurie kiti klausimai yra blokuojami taryboje. Pavyzdžiui, dėl humanitarinių vizų nėra jokio kol kas siekio dirbti aktyviau. Jūs turite šansą galite remtis e, savo europinių jausmų, ES vertybėmis. Ir taip pat norime patikinti, kad mes esame įsipareigoję jūs remti, sprendžiant migracijos ir prieglopšio klausimus, kad būtų galima taryboje pasiekti pažangos. Norėčiau pasakyti, jog labai tikiuosi, kad jūs darysite viską, kad užblokuoti klausimai pagaliau būtų atblokuoti ir kad bus galima nutiesti tokią teisinę alėją, kas reiškia, kad humanitarinių vizijų klausimas turėtų pajudėti iš mirties taško. Ačiū. Dėkoju. Pane pirmininkė, ačiū ministrams, kad atvyko į mūsų posėdį. Turiu du trumpus klausimus ir dar trumpą pastabą. Pone Abela, labai svarbu tai, ką Jūs sakėte apie migraciją. Jūs kalbėjote, kad migracija yra viena iš svarbiausių Jūsų politinių veiklų, bent jau tokia bus Jūsų pirmininkavimo metu. Mes apie du klausimus šiek tiek diskutavome. Kaip su integracijos aspektais? Aš manau, kad, yra labai, kad tai yra labai svarbi dalis bendros E, prieglopščio ar migracijos politikos įgyvendinamos viso ES. Manau, kad integracijos klausimai neturi būti palikti vien tik valstybių narių nuožiūrai. Tai turėtų būti e, susijęs su europinė migrantų ir pabėgėlių integracija. Ar manote, kad reikėtų turėti socialinės integracijos sistemą skirtą pabėgėliams? Antras klausimas. Tai būtų susijęs su radikalizmo padidėjimu įvairiose ES valstybėse narėse? Ar turite konkrečių planų, kaip tą radikalizavimo augimą sustabdyti? Nes kartais tas kartais antros ar trečios migrantai pajunta tą radikalų trauką. Ką, ar turite planų, ką daryti? Pabėgėlių agentūra yra tas dalykas, dėl kurio esame pasirengę dėrėtis. Ir manau, kad jūsų pirmininkavo metu tos dėrybos netgi galėtų prasidėti. Ačiū. Sveiki atvykę, ponai ministrai, džiugu jūs čia matyti. Linkiu geriausios kloties Maltos pirmininkavimui. Buvo kalbama jau apie daug dalykų. Mes e, apie Panamos dokumentus kalbėjome, čia mes kalbame ne tik apie korupciją, bet ir apie patikimumą. Vienas iš jūsų ministrų buvo pakliuvęs į Panamos dokumento skandalą, bet e, kol ministras ilgą laiką nejautė net poreikio pasiaiškinti ar atsistatydinti. E, visa tai yra susijęs su mūsų ir jūsų patikimimu. Panamos dokumentai yra sistema, kurią naudojasi organizuotas nusikalstamumas, įskaitant teroristus. Reikėtų turėti tokius dokumentus, kurie užkersta kelią terorizmo finansavimui. Būtina kalbėti apie penktosios direktyvos atsiradimą. Manau, kad ši direktyva bus patvirtinta Maltos pirmininkavimo metu. Ar esate įsipareigoję e, di, diskutuoti šiuo klausimu? Ar manote, kad reikėtų sudaryti ir ar ketinate sudaryti juodąjį sąrašą, į kurį būtų įtrauktos pinig, pinigus plaunančios įmonės ar struktūros? Ar aš suprantu, kad tie klausimai aktualūs ir jūsų šaliai. Ir dar. Mes turime kalbėti apie e, Šengeno sistemos vientisumą Turime kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. E, individualių tyriejų programa ir įvairios siūlomos schemos yra svarbios. Mano šalyje e, Portugalijoje egzistuoja kaip ir pas jūs ta pati schema. Mes raginame Europos komisiją, kad būtų tyriamos tos schemos. Ne, tai, tai yra ne šiaip savo, tiesiog nemoralu, kai užkerta ke, užkerta, užkertate kelią pabėgėliams atvykti į jūsų šalį. Tai taip pat kelia grėsmę mūsų saugumui, nes e, sprendimų trūkumų net, net, net, netrunka pasinaudoti e, organizuotas nusikalstamumas. Svarbu, kad žmonės galėtų gauti vizas ir kad galėtų sulaukti pabėgėlio statuso. Ne tik e, dėl ir tai turėtų vykti daug sklandžiau, nesidangstant tuo, kad nėra, pavyzdžiui, at, a, e, tinkamai sutvarkyta duomenų apsaugos sistema. Šį argumentą nuolatos iškelia Portugalija. Na, aš manau, kad 16 metų duomenų jau yra ir aš noriu paklausti, ar jūsų uh, pirmininkavimo metu šie klausimai padės iš mirties taško. Dėkoju. Aš taip pat norėčiau palinkėti Jums kuo geriausios sėkmės pirmininkaujant. Džiaugiuosi, kad dalyvaujate. Džiaugiuosi Jūsų pasisakymais, o taip pat tuo, kad e, praeitįje ir dabar bendraujame labai vaisingai. Tikiuosi, kad ir pirmininkaujant Jums šis bendradarbiavimas tęsis toliau. Džiaugiuosi Jums uh, už tai, kad aktyviai dalyvaujate sprendžiant visus reikalus. Mes uh, turime mm, numatę uh, AKR delegaciją, kuri į Maltą vyks. O mano klausimai yra visų pirma skirti ministrui Abela. Jūs kalbėjote, kad parlamento darbai turi būti testiniai ir teikiate tam didžiulės sėkmės, kadangi į migracijos reiškinį reikia žiūrėti bendrai, holistiškai. E, tas migracijos srovės kažkaip suvaldyti. Aš e, linkiu, kad pavyktų jums tą padaryti pirmininkavimo metu. Mes pritarėme jums dėl jūsų politinių susirūpinimų reiškiamų, o taip pat dėl to, kad sakote, jog trūksta solidarumo. Mes esame iš tokios šalies, kuri yra panašiose platumose kaip ir jūs iškė, Europos pietuose, taigi mes iš tiesų labai e, jautriai žiūrime į šią programą ir jos įgyvendinimą. Ar jūs manote, kad kažkaip galima pritaikyti tą solidarumo principą, kad galima padaryti pakeitimus, kad pakeitimai, atsiprašau, reglamente eina kaip tik šią linkmę? Ir dar ar siūlysite kažkokias kažkokius sprendimus, kuriais galima pakeisti tuos, kurie nelabai tinka. Kaip jūs priversite valstybės narės laikyti savo įsipareigojimų, o taip pat ar turite kažkokių prioritetų, kurie būtų nukreipti į migrantų, į gyve, į migrantų integravimą ES teritorijoje. Dėkoju pirmininkė, ponai ministrai, sveikinu Jūs su nauju pirmininkavimu, nebekartosiu to, ką jau minėjo kolegos. Taip, migracijos problemos bei kitos temos iš tiesų yra labai aktualios. Aš tą pripažįstu, tačiau norėčiau akcentuoti ką kitą. Jūs kalbėjote apie tai, kad ES reikia stiprinti, konsoliduoti. Neseniai mačiau apklausos rezultatus, pagal kuriuos ES piliečiai praranda pasitikėjimą ES e, ateitimi. Tik 56 procentai piliečių mano šalyje tiki ES ateitimi. O mano klausimas toks. Aš negirdėjau, kad kalbama būtų apie Šengeno susiskaldimą, apie dviejų greičių Europą. Čia tikrai yra didžiulė problema. Jūs kalbėjote apie tai, kad reikia laikytis e, sutarčių. Kodėl apie tai kalbu? Man susidaro toks įspūdis, kad e, į Šengeno zoną neįeinančios šalis iš tiesų diskriminuojamos, kalbant apie tų e, piliečių judumą ES. Kodėl? Ogi todėl, kad e, Rumunija puikiai gyvena, puikiai tvarkosi su saugumo problemomis, su kova su terorizmu. Šį rytą skaičiau apie papildomus mokesčius, kurie būtų skiriami migrantams iš Europos rytų. Aš manau, kad e, čia irgi toks momentas, galima prikišti, kuriam galima prikišti, kad nesilaikoma ES sutarčių. Pone ministrė, dėkoju, kad atvykote. Žinau, kad iššūkių jūsų pirmininką metu bus daug. Aš socialdemokratų frakcijos atsakinga už Dublino reglamento įgyvendinimą. Mes čia diskutuojame dėl komisijos siūlymo. Man jis atrodo nepakankamas, silpnas, o taryba, taryba net nediskutuoja dėl paties teksto pagrindų. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar savo pirmininkavimo metu pradėsite diskusiją Europos komisijos pagrindu, ar tiesiog pasižiūrėsite dokumentus, kuriuos parengė Slovakijos, e, Slovakija pirmininkauti dėl efektyvaus solidarumo. Tai yra labai kūrybingas požiūris, siekiant ne, neįdėkti tikrai rimto solidarumo. Aš manau, kad negalima e, pakeisti svarbiausių prioritetų, tai yra priimti pagalbus reikalingus žmonės oriai. Ar dirbsite prie, prie konvergencijos šiuo klausimu? Ką darysite? Jūs kalbėjote apie tai, kaip turėtume taikyti atsakomybę ir solidarumą. Šios kadencijos metu, kalbėdami apie kolegės Metsolą ir kitus pranešimus, mes nuolatos sakėm, kad reikalinga yra centralizuota e, sistema užtikrinanti pasidalintą atsakomybę Europos Sąjungoje. Kol kas ją daugiausiai prisima tos šalis, kur pabėgėlių atvyksta daugiausia tarybos diskusija šiuo klausimu kol kas regis nežengia pirmin, o traukiasi attatupsta. Valstybės narės net e, negali laikyti savo e, pabėgėlių perkelimų įsipareigojimų. Tai rodo, kad problema neskaičiai, tiesiog trūksta politinės valios. Ar paremsite mus šiuo klausimu? Dėkoju. Ačiū. Pone ministre, ačiū už jūsų pasisakymus ir ačiū, kad atvykote į mūsų komiteto posėdį. Aš labai remiu Maltą, daug vasaros jau praleidęs jūsų šalyje ir nuolatos seko naujieną susijusią su Malta. Norėčiau pasakyti štai ką. Vienas iš dalykų, kuris nuvilia, yra štai koks. Šiemet buvau Maltoje ir lankiausi įkalinimo įstaigose. Ir Aš nebuvau jokios oficialios delegacijos narys, tad esu dėkingas, kad buvau priimtas. Aš buv, sakiausi esas Europos parlamento narys, dėl to man buvo leista tuos centrus aplankyti individualiai. Taigi, kai seku naujienas Maltoje, matau informaciją apie korupcijos atvejus. Žinau, kad jūsų šalyje korupcija klesti šiuo metu. Aš manau, kad tai yra tas klausimas, prie kurio jūs turite dirbti. Taip, korupcija yra labai sudėtingas klausimas. Galbūt mums niekad nepavyks visiškai to reiškinio išnaikinti. Tačiau mes dabar manome, kad tai yra jūsų šalyje labai rimta problema. Na, suprantu, kad jūs juk esate šalia Sicilijos, tai gali turėti tam tikro poveikio. E, bet šiandien norėjau kalbėti apie kitą dalyką. Jūs kalbėjote apie savo ambicingus planus E, kad būtų patvirtintas sieksite EPOL siūlymas, Europos prokuratūros siūlymas. E, Perimate pirmininkavimą iš Slovakijos. Jos pirmininkavimo metu mes sakėme, kad, kad e, darbo užmokesti tos institucijos sekretorius gaus tiek, tokį patį kaip generalinis prokuroras Čekijoje. Na, nežinau, ar ketinate atsižvelgti į mūsų reiškiamą kritiką, nes mums tai netrodo normali situacija, tai, tokie siūlymai. Aš žinau, kad direktyvos tekstą patvirtino pirmininkaujantį Slovakiją. Tas tekstas yra baisus. Ten pilna prasmės neturančių dalykų, tokių kaip prievolė registruoti šautuvus. Manau, kad direktyva turėtų būti peržiūrėta ir pakeista, nes priešingų atveju situacija sukels chaosą Europos Sąjungoje. Ir tai tikrai nepasitarnaus Europos Sąjungai. Dėkui. Pone Spinelį, prašau. Prezidenca Maltezė. Sveiki pradėję Maltos pirmininkavimą. Aš tikrai dedu daug vilčių į jį. Turiu keletą klausimų. Pirmiausia, norėčiau paklausti apie valet susitarimus dėl Libijos. Ką Jūs galvojate apie laivų siuntimą į Libijos teritorinius vandenis? Ar manote, kad e, Italija tai pratraktuos kaip kolonijizmo apraišką? Dar norėčiau paklausti, kaip jūs ketinate reaguoti į tai, kad taryba labai aršiai priešinasi komisijos pasiūlymui dėl dėl mėlynosios, prieigos prie mėlynosios kortelės. Kitas dalykas - Turkija ir tai, kas vyksta Lesbo saloje, kur vandų, bet trūksta vandens, elektros, maisto. Ir kaip čia bus su Dublino sutartimi dėl migrantų prieimimo kitose šalyse. Atrodo, kad šis susitarimas yra klaida, kai kuriais atvejais tai netgi nusikaltimas, nes pažeidinėjama tarptautinė teisė. Ką Jūs manote, kas iš tiesų vyksta šiuose graikų salose? Dėkuoju ir paskutinis klausimas. Muchísimas gracias, Presidenta. Eh, bueno, quería, muchísimas gracias por, por su presencia. Ačiū aš norėčiau padėkoti Jums už dalyvavimą. Iš tiesų dedu didelės viltis į Maltos pirmininkavimą, ypatingai šiame kontekste, kai tiek daug įvairių išpolių. Iš tiesų terorizmas yra didžiulis žmogaus teisų pažeidimas, kadangi pažeidinėjama tokios teisės kaip teisė į gyvenimą, į laisvę, į vientisumą, į fizinį vientisumą. E, aš manau, kad teroristai kažką nužudo, bet jie mus terrorizuoja visus. Galų gale mes tampame visi jų aukomis. Aš galiu konstatuoti, kad po kiek laiko aukos, terorizmo aukos yra pamirštamos. Tai dėl to ir norėčiau paraginti imtis tokios direktyvos, kuri būtų skirta terorizmo aukoms. Šiame komitete jau ne vieną kartą apie tai išnekėjau, tačiau direktyvos tokios nėra. Yra direktyva dėl priekybos žmonėmis, man atrodo, kad reikia tam tikro teisinio instrumento, kuris būtų skirtas terorizmo aukoms apginti. Būtų gerai, kad toks instrumentas būtų, norėčiau, kad mus paremtumėte ir pas, išsakytumėte, ką galvojate šiuo klausimu. Dėkoju Jums, na kągi, gerbėjai ponai ministrai, Jūs gavote daug klausimų bet mes galime jums pasiūlyti tik tai po dešimt minučių atsakymams. Ir net ir jei jūs neviršysite jums skirto laiko, mes šiek tiek vėluosime, bet aš manau, kad sprendimas jums leisti išsamei atsakyti klausimus yra pateisinamas. Iš pradžių, ponas Abela. Dėkoju. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti visiems, kas uždavė klausimus. Labai aktualūs klausimai. Ypač man skirti klausimai, nes jie buvo susijęs su migracija. Kaip jums yra žinoma, apie migraciją jau kuris laikas yra įsamei kalbama. Bent jau šiandien mes pripažįstame, kad tai yra klausimas, kurį turi spręsti visos valstybės narės. Bet vien tokio pripažinimo nepakanka. Reikia tęsti diskusiją. Aš savo žanginėje kalboje kalbėjau, kaip mes, kad mes ketiname tęsti šią diskusiją ir kalb, skirdami didesnį dėmesį solidarumui, kurį taip pat minėjau savo žanginėje kalboje. Solidarumas yra tolesnės bendrų veiksmų ir diskusijų pagrindas. Uh, kad ir kokio, apie kokius migracijos aspektus kalbėtume. Be to, ir savo šiandienos ranginėje kalboje, ir ankstesniuose pareiškimuose esu sakęs, kad mums reikia holistinio požiūrio į migraciją, tam, kad galėtume sukurti bendrą Europos prieglapščio suteikimo sistemą. Jei sukurti tai nepakaks išspręsti tik kažkokio vieno uh, klausimo. Ne, mums reikia apibrėžti holistinį požiūrį į migraciją. Ir kaip minėjau, solidarumas yra nepaprastai svarbus, o solidarumas yra neįsivaizduojamas be atsakomybės. Sunku yra apibrėžti, kas yra solidarumas. Solidarumas yra solidarumas ir tai tiek. Mes turime toliau dirbti Turime toliau tęsti diskusijas, kurios buvo pradėtos dar pirmininkaujant Slovakijai. Mes žinome, kad taryboje esame įvairių nuomonių ir pirmininkaujantis šalis turi pasistengti sumažinti nuomonių skirtumus. Ir Todėl mes esame įsitikinę, kad e, holistinis požiūris mums yra reikalingas. Holistinis požiūris, kuris atsižvelgtų migracijos išorės ir vidaus aspektus. Jie yra nesėjami vienas nuo kito. Apie tai mes tikrai daug kalbėsime. Kalbėsime ir apie Dublino e, reglamento reformą, kurią jūs minėjote. Jau yra pripažinta, kad e, Dublino sistemą reikia reformuoti. Be to, yra pripažinta, kad šiuo metu galiojančios taisyklės, o jos galioja jau kuris laikas, nebeatitinka šiandienos tikrovės ir nebepasiteisina tokiamis aplinkybėmis, kai pas mus atvyksta šimtai tūkstančių žmonių e, ir atvyksta į Italiją, Graikiją, kitas šalis. Ir rytų viduržymio jūros maršrutas yra pats populiariausias. Ir dėja, būtent šiuo maršrutu vykstantys dažniausiai ir žūsta. Žinome, yra skaičiai. Ir mes žinome, kad visi tie žuvusieji turi, buvo realų žmonės. Galvodami apie migrantų srautų valdymą ir ieškodami e, šių problemų sprendimų, turime nepamiršti, kad kalbame apie žmonės. Visiškai teisingai jūs kalbėjote ir apie migrantų perkelimą ir apie tai, kad reikia laikytis priimtų sprendimų. Taip, kai sprendimas yra priimamas, jo privalu laikytis. Jis turi būti gyvendintas. Ir tai yra Nuo to priklauso, kiek galima bus pasitikėti valstybėmis narimis ir visą Europos Sąjungą. Taip mes turime toliau tęsti dialogą. Tam, kad įtikintume valstybės narės laikytis prisimtų įsipareigojimų ir kad nuo to priklausys, kaip mums seksis spręsti migracijos problemas ir valdyti migrantų srautus. Visiškai teisingai buvo paminėta, kad Italija ir Graikija buvo nustatytos kaip tos šalis, kuriuoms šiuo metu reikia paramos. Taip, mes e, turime toliau tęsti bendradarbiavimą sprendžiant migracijos klausimus. Ir aš manau, kad pasiekti kompromisą nebus lengva. Tai yra aišku. Bet mes turime tęsti politinį dialogą pagrisdami jį solidarumu ir atsakomybę. Turime sutekti savo pastangas. Tiesiogiai ar netiesiogiai visos valstybės narės patiria migracijos reiškinio padarinius ir todėl turime sutelkti savo pastangas. Toliau bendradarbiavimas su trečiomis šalimis, bendradarbiavimas su tranzito šalimis. Aukšto lygio susitikimas Valetoje buvo labai svarbus renginys, jame dalyvavo Afrikos šalių vadovai, kurie galės susitikti su Europos šalių vadovais. Ir tenai buvo susitarta dėl veiksmų plano ir tą veiksmų planą privalu įgyvendinti. Aš jau minėjau, kad vasario mėnesį aukšto lygio su pareigūnai susitiks dar kartą galėtų tam, kad galėtų vertinti, kas jau buvo padaryta iki šiol. Labai svarbu yra mažinti trečiųjų šalių piliečių norinčių išvykti iš savo šalies skaičių. Ir trečiosiam šalims reikia padėti. Ir kartu reikia da, suteikti apsaugą ir prieglausti tiems, kam ji yra reikalinga. Ir kartu nepamirškime, kad reikia užtikrinti, kad greitai galima būtų iš šal, mūsų šalių deportuoti tuos, kurie neturi teisės būti mūsų teritorijoje, kad būtų tinkama vykdoma readmisija. Reikia spręsti ir politinės problemas Šiaurės Afrikoje, pirmiausia, nestabilumą. Aš jau minėjau, kad e, Libija, bet e, nestabilumas yra aktuolus ir kitoms Šiaurės Afrikos šalims. ES ir Turkijos pareiškimas tebe lieka svarbus, kaip aš minėjau. Be šio pareiškimo migrantų srautai būtų kur kas didesni. Aš manau, kad mes turime dirbti uh, visais frontais. Susirūpinimas dėl saugumo. Taip, iš tikrųjų, grėsmių esamo. Kaip jums yra žinoma, kad kad e, tam, kad būtų panaikintas patikrinimas prie vidaus sienų, reikia, kad tos sprendimas būtų priimtas vienbalsiai ir mes e, darysime viską, kad e, Bulgarijoje ir Rumunijoje būtų leista prisijungti prie atitinkamų sistemų, tam, kad galima būtų tinkamai gyvendinti atvykimo išvykimo sistemą. Radikalėjimas yra dar viena problema kuri buvo paminėta. Reikia pažymėti, kad e, informuotumo apie radikalėjimą tinklas veikia labai gerai ir jį reikia toliau plėtoti. Mes taip pat esame susirūpinę dėl to, kad e, žmonės kartais atvyksta su savo radikaliomis idėjomis iš e, šalių, kuriuose vyksta konfliktai. Ir tokiems žmonėms reikia padėti, reikia padėti jiems atsigauti. Ir be abejo, da, žvalgybos tarnybos ir teisėsaugos pareigūnai toliau turi tęsti darbą, e, kovodamos su da, radikalėjimu pastaraisiais mėnesiais pastebėjome šiek tiek pažangos, įveik, bandant įveikti pastarojo meto tendencijas, bet akivaizdu, kad reikia geriau keistis informaciją ir reikia taip pat e, reaguoti į turimą informa žvalgybos informaciją. Mes turime įvairias saugumo užtikrinančias sistemas, jos turi būti saveikos tarpusavį. Jau buvo apie tai kalbėta. Ir neseniai komisija pateikė pasiūlymą dėl sistemos tobulinimo ir mes kalbėsime apie tai, kaip galima būtų toliau plėtoti SIS-2 sistemą. Nes mes norime da, užtikrinti kuo didesnį saugumą mūsų piliečiams ir piliečiams Europai. Žinome, kad e, piliečiai yra labai susirūpinę dėl saugumo ir visiškai teisingai jūs savo klausimuose apie tai kalbėjote, nes jūs e, atspindite savo piliečių nuomonę, lygiai taip pat kaip ir aš e, da, tą darau. Ir aš tikiuosi, kad mes visi galėsime bendradarbiauti, sėkmingai dirbti spręsdami saugumo, kovos su terorizmu ir migracijos problemas per ateinantį pusmetį. Viso šio mūsų laukia nemažai svarbių darbų. Mes turėsime aptarti daugybę svarbių pasiūlymų. Ir kartu turime elgtis atsakingai ir solidariai. Dėkuoju. For... Dėkuoju už jūsų atsakymus į klausimą, o dabar suteiksiu žodį ponui Boničiai. Prašau. Ačiū už pateiktus klausimus. E, Jų sesija buvo tikrai labai įdomi, kai kurie iš tų klausimų yra susis to, ką darysime pirmininkaudami ES tarybai. Buvo kitų klausimų susijusių su vietos e, realijomis e, būsiu teisingumo ministro tarybos narys ir būtent dėl to dalyvauju posėdėje šiandien. Dėl EPOL, dėl Europos prokuroro E, institucijos. Kompromisas turėtų būti toks, kad ta institucija nintųsi Apple. Tai yra kompromiso rezultatas. Aš esu susitikęs su kolegomis, kurie nepritarė tam pavadinimui, nes sako, kad tai ne per daug ką reiškia ir jie buvo susitikę, e, buvo susitikę su kitais medicais, kurių manimų tai reiškia per daug. Tai yra ta priemonė, uh, dėl kurios buvo sustarta kompromiso pagrindo. Aš manau, kad pasiek, sunku pasakyti, ar pasiekta per daug ar per mažai. Kiekvienas gali turėti savo nuomonę šiuo klausimu. Aš asmeniškai turiu taip pat savo poziciją ir savo nuomonę dėl EPPO. Aš pastaraisiais metais, kiek žinau, diskutavo labai nemažai šiuo klausimu. 3-4 metai šis klausimas tęsiasi. Prisimenu, kad visus tos metus diskusijos nesiliovė. Ir štai dabar atėjo tas metas, kai turime labai stabilų tekstą. Ir kai kurios valstybės sako, kad prie EPO, prie Europos apsaugos order neprisijungs. Ir kitas žingsnis, koksgi galėtų būti. Aš manau, kad kad jeigu nepasieksime dėl Apple vieningo sutarimo, turėtume išsiaiškinti, kokios šalisgi nori prisijungti sustiprinto bendradarbiavimo pagrindu, jeigu viskas nutiks taip, kaip mes sakome. Nes aš manau, kad būtent taip ir nutiks. E, tuomet mes, kaip e, pirmininkaujantis Teisingumo ministrų tarybai būtų pa, supaprastinti šį procesą, jį palengvinti. Aš darysiu viską, kas reikalinga, kaip sąžiningas, uolus tarpininkas, kad galėtume atlikti tai, kas yra pasakyta sutartise. Mes juk nebardysime sukurti kažko naujo, kas išplaukia ne kaip iš niekur, mes tiesiog bandysime gyvendyti sutarties nuostatas ir palengvinti situaciją E, sudarydami galimybę, kad atsirastų šį instituciją. Tai yra mano įsipareigojimas. Kitas įsipareigojimas būtų e, bendratarbiauti su Europos parlamentu. Mums reikės jūsų paramos ir dirbkim kartu. Šis klausimas pernelyg svarbus, kad, kad galėtume nebendradarbiauti. Tad Europos parlamentas ir taryba turėtų dirbti kartu, kad ši institucija būtų sukurta. Kova su terorizmu. Kita tema. Be abejo, tai yra ta tema, kuri dabar kelia susirūpinimą ES piliečiams. Mes esame įsipareigoję gyvendinti priemonės, dėl kurių buvo sutarta. Mes ne šiaip uždarom kažkokį ratą, mes tiesiog gyvendinsime tas priemonės, dėl kurių buvo susitarta. Yra gairės dėl informacijos pagerinimo, dėl keitimus į ją, dėl saveikumo didėjimo, visą, dėl to buvo sutarta pernai, turime taip pat ir direktyvą šiuo klausimu. Tad dar prevencijos klausimai ir kova su radikalėjimu, kuri nukreipia į smurtą. E, tai yra daugiausia su jaunimu susijusios priemonės. Aš daugiausia būsiu atsakingas už kultūros sritį, o kaip žinia, kultūros srityje Turi, diskutuosime dėl audiovizualinių paslaugų direktyvos. Manau, kad e, diskutuojant dėl tos direktyvos, jūs pasakėt, ką manote apie radikalėjimą, apie neapykantos kurstimą. Ką, manau, kad yra siūlų, pasiūlytų nuostatų susijusių su socialinė žiniasklaida, į visą tai bus galima atsižvelgti. Svarbu pagerinti taip pat ir šiandieno informacinės sistemos aplinką. Mums labai malonu žinoti, kad yra pasiektas sutarimas dėl direktyvos, dėl kovos su terorizmu. Praėjusį mėnesį tas sustarimas buvo pasiektas ir žinau, kad ši direktyva be kita ko apima nuorodą, e, kur kalbam apie terorizmo aukas. Mes turime rūpintis nukentėjusiais nuo terorizmo ir direktyvoje kaip tik apie tai yra ir kalbama. Mes esame įsipareigoję E, tą direktyvą dar labiau išplėtoti. Kaip žinia, įstatymai, jeigu jie lieka tik popieriui, jie tokie ir lieka nedaugam naudingi. Mes norėtume, kad jie, tai, tos nuostatos taptų kūnų, kad tos direktyvos nuostatos įsišaknytų ir auktų, kad būtų juntama jų reikšmė. Pone Daly klausė apie. apie Brussels 2A nuostatas. Aš nesu didelis specialistas šios rytyje, tačiau esu matęs situacijų, kai žmonės e, turėjo patirti įvairias procedūras vienoje šalyje ir jiems teko tas pačias pereiti kitoje šalyje, kad teismo sprendimas kitoje šalyje būtų pripažintas tai kainuoja pinigų, tai kainuoja daug laiko ir biurokratinių procedūrų. E, Briuselio direktyva, 2A direktyva palengvins piliečių gyvenimą. Jeigu vienoje ES šalyje buvo priimtas sprendimas, jūs galite įgyvendinti kitoje Europos dalyje teismo sprendimą be jokio reikalo, kaip mes uh, advokatai sakome, pasitelkiant egzekuoto procedūrą. To nebereikės aš manau, kad žmonių gyvenimas nuo to reikšmingai pagerės. Būtent dėl to šį darbą dirbame jau dabar, kad žmonėms tas gyvenimas iš tiesų pagerėtų. Aš taip pat kalbėjau apie klausimą susijusius, susijusius su Panamos dokumentais. Čia mes atstovaujame ES tarybai, kaip pirmininkaujantį valstybį. Ir aš nu, turiu čia kalbėti 28 valstybių narių vardu. Jūs žinote, Ir puikiai suprantate, kad aš turiu kalbėti visų ES valstybių narių vardu. Ir noriu aiškiai pasakyti, kad darysim viską, kad būtų patvirtinti tie pasiūlymai, kurie yra tinkami E, šiai temai, kad būtų numatytos sankcijos už pinigų plovimą ir taip pat, kad būtų iš tokios veiklos, nereikios veiklos gautomos lėšos išaldomos ir konfiskuotos. Malta turi prisėmus tą įsipareigojimą siekti kuo didesnės pažangos dėl šių dviejų priemonių - direktyvos ir reglamento, kur būtų tos nuostatos numatytos. Ar to sieksime iš visų jėgų? Taip sieksime. Mes Norime, kad būtų iki birželio dėl mm, pinigų plovimo kriminalizavimo priimtas dokumentas. Vakar jau vyko pirmasis posėdis šiuo klausimu. Dėl abipusių lėšų išaldimo pripažinimo e, rytoj vyks susitikimas, tad mes iš tikrųjų savo įsipareigojimų šių laikomės. Dėl ko dar diskutuosime kitų formatų pagrindu pinigų plovimo direktyva, mokesčių vengimo direktyva yra tie du dokumentai, labai svarbus dokumentai, dėl kurių taip pat diskutuosime kitur, kitų metų. Tiesiog mes sieksime kuo didesnės pažangos dėl šių dviejų dalykų taip pat. Manęs buvo klausima taip pat apie individualių tyriejų programą. Kaip žinote, čia vėl turiu kalbėti ne Maltos vardu, o 28 valstybių narių vardu. Tačiau manau, kad šiuo klausimu diskusija jau čia pat yra įvykusi jūsų komitete 2015 kovą, kai Europos komisija atsakė iškilusius klausimus ir labai aiškiai išdėstė, kokie dalykai dar kelia susirūpinimą. Na ir dabar korupcijos klausimas. Jūs žinote, kad aš atstovauju ne vienai valstybei nariai ne tik savo valstybei, bet savo 28 valstybėms narėms. Ir norėčiau tarti žodį apie tai, ką esam padarę, kad efektyviai būtų kovojama su korupcija. Mes atsisakėme senaties panaikinimo, nebetaikoma senatis politikams, e, kuri egzistavo mūsų E, mūsų šalyje anksčiau. Mes, kaip jau sakiau, kalbu 28 valstybių narių vardu ir taryba yra įsipareigojusi siekti pažangos dėl klausimų, kurie yra susiję su tais dalykais, kuriuos jau anksčiau minėjau. Ir dar kartą galiu pakartoti, kad e, pažeidimai su pinigų plovimu bus pripažįstami kriminaliniais nusikaltimais, o iš to gautos pajamos bus išaldomos ir konfiskuotos. Štai, mano pasisakymo laikas baigėsi. Ačiū, kad manęs klausėte ir tikiuosi glaudžiai bendradarbiauti su jumis arti, per artimiausius šešis mėnesius. Ačiū, ponė Ponyčiai, sako pirmininkė, ačiū už jūsų pateiktus atsakymus. Linkime sėkmingo pirmininkavimo artimiausią pusmetį. Gerbiami kolegos, tęsime darbą. Netrukus prasidės bendras posėdis su Ekon komitetu. Kitas mūsų darbo tvarkės klausimas yra Jungtinių tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pasiūlymo Europai dėl geresnės pabėgėlių apsaugos es ir pasaulyje pristatymas. Ypatinga dėmesį skiriant dabartiniai padėčiai Europoje. Tie siūlymai buvo pateikti stebint situaciją vietose ES ir trečiosiuose šalise, įskaitant Turkiją. Pas mus šiandien atvyko ponas Košetel, jis yra Junktinių tautų vyriausių pabėgėlių reikalų komisaro, komisariato vadovas. Ačiū, kad atvykote, atleiskite mums, kad šiek tiek vėluojame jums suteikti žodį. Kviečiu jūs iš karto pasisakyti. Very much on the uh, good morning everyone. Labai dėkuoju, labas rytas visiems ir pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Rybė komitetui už kvietimą atvykti pas Jūs ir pristatyti Jums kelis savo pasiūlymus. Jūsų komitetas vaidina svarbu vaidmenį formuojant ES politiką, nes Jūs esate viena iš teisėkuros institucijų ir Jūs taip pat aktyviai dalyvaujate galvojant apie prieglapšio politiką ES. Jūs jau seniai kalbate apie didesnį solidarumą, kuriant bendrą sistemą. Jūs ką tik kalbėjote su Maltos atstovais apie jų pirmininkavimo prioritetus ir akivaizdu, kad kai kurie prioritetai e, atitinka ir mūsų, ir jūsų supratimą apie tai, kas yra svarbiausia. Ir tikimės, kad ir dabar pirmiausia Malta ir po to pirmingiausianti Estija e, jų laikysis. Ponas Filipo Landė, jungtinių tautų vyriausiasis pabėgėlių reikalų komisaras, paskelbė praeitais metais kelis e, pasiūlymus, kurie turėtų padėti uh, užtikrinti, kad prieglobščių susiekimo sistema veiktų da, tiek e, vyriausybių, da, piliečių ir pabėgėlių labui. Tie pasiūlymai yra labai konkretūs ir jie, jie, jie numato sukurti naujas bendradarbiavimo formas. Uh, kurios būtų pagrįstos solidarumu ir mūsų patirtimi, kurią įgyjome 2015-2016 metais. Mes neturime laiko, kad aptartume visus pasiūlymus, kurie yra nurodyti paskelbtame dokumente ir galės, tikiuosi, kad jūs galėsite juos susimeu aptarti sausio 25 dieną. Aš tiesiog norėčiau jums priminti, kad mes ir toliau raginame daugiau dėmesio skirti tam, kad, pabėg, kad pabėgėliai galėtų saugiais maršrutais ir teisėtai patekti ES teritoriją, kad būtų sukurta alternatyva žmonėms šiandien patekti į Europos Sąjungą, alternatyva, kuri pakeistų nelegalią migraciją. Mes e, kalbame ir apie, apie perkelimo programas, mes bendradarbiavame su visais partneriais regione ir visuomet pabrėžime, kad reikia užtikrinti teisėtos migracijos maršrutus. Tai reiškia, kad reikia numatyti šeimoms galimybės susijungti, da, reikia numatyti stipendijas studentams ir taip pat uh, sukurti. Uh, uh, priva, privačias finansinio rėmimo sistemas kuriant bendrą Europos reglųšių suteikimo sistemą, atsižvelgiant į komisijos pateiktos pasiūlymus apie reformas, reikės čia žvelgti ir mūsų pasiūlymus, ir komisijos pasiūlymus. Kai kurie mūsų pasiūlymai žengia toliau nei komisijos e, pasiūlymai, nes mes manome, kad komisijos pasiūlyme neįsamei atsižvelgiama į tai, kas įvyko 2015-2016 metais. Taigi aš noriu šešis dalykus pasakyti labai trumpai. Pirmiausia, mes norime, kad būtų sukurta bendroji registracijos sistema, tam, kad būtų užtikrinta, kad visi, kas atvyksta Europos Sąjungą, būtų registruojami vienoje sistemoje pagal vienodą tvarką. E, ta sistema turi būti išsami. Ir ta sistema turėtų būti kur kas platesnė nei šiandienos Eurodakas taip e, galima būtų e, greičiau išsiaiškinti, kam reikia apsaugos ir galima būtų ją greičiau suteikti, nes tokia sistema padėtų išsiaiškinti, kam reikalinga apsauga, kam ne. Tokia sistema padėtų mums atkurti žmonių pasitikėjimą. Uh, tiek trečiosiuose šalyse, tiek Europos Sąjungoje, nes Europos piliečiai tikrai nesupranta, kodėl daugybė atvykusiųjų keliauja be jokios registracijos ir jokio patikrinimo po Europos Sąjungos teritoriją. Be to mes manome, kad ši sistema padėtų šalims sutaupyti. Nes mes žinome, pažiūrėjau, kad e, šiuo metu veikia penkios skirtingos e, atvykusių registracijų sistemos, kurios yra gan brangios. Uh, Taigi reikėtų pagerinti atvykstančiųjų registraciją ir patikrinimą. Antra, mes e, pateikime labai konkrečius pasiūlymus dėl pabėgėlių atvykusiųjų paskirstimo, jų perkelimo, nes e, matome, kad iki šiol perkelta tikrai nepakankamai e, žmonių. Perkelimas turėtų vykti visiškai kitų mastų. Nuo to priklauso mūsų solidarumas. Uh, Ir negalime leisti, kad geografinė padėtis būtų pagrindinės rodiklis nustatant šalių atsakomybę. O būtent taip e, panašu, kad jis yra traktuojamas šiandien. Be to, manome, kad jau prie ES sienos reikia kai kuriems asmenims suteikti galimybę praeiti pagreitintą registracijos ta, pra, procedūrą. Ir taip pat e, taip galima būtų iš karto gražinti asmenys, kuriems nėra reikalinga tarptautinė apsauga. E, toliau, e, nepilnamečių klausimą. Mes matome, kad per pastaruosius trejus metus padidėjo atvykusių nepilnamečių, nelydimų pilna, nepilnamečių. Nepamirškime, kad vaikai yra vaikai. Europos Sąjungoje yra daugybė gairių dėl to, kaip reikėtų su nepilnamečiais elgtis, bet mes matome, kad trūksta bendros praktikos. Ir mes manome, kad Europoje reikia patvirtinti bendrus kriterijus, remtis kuriais galima būtų nustatyti asmens amžių, nuspręsti, ar jam reikia da, ypatingos priežiūros, da, kas jų galėtų rūpintis, nes, man, nes da, dabar tokios sistemos nėra. Reikia išsiaiškinti, kaip galima būtų globą paskirti ir globėjus paskirti kuo skubiau. Ta, ta, ir sistema, kuri padėtų išsiaiškinti, kur yra tų nepilnamečių e, tėvai. Ir nepamiršti vaikų interesų. Nesiniai lankiausi Italijoje, kurioje mačiau, kaip laivais atvyksta šimtai vaikų. Ir pirmasis klausimas turėtų būti, kur yra jų šeima, kur yra jų šeimos nariai. Ar mes turime deramą šeimos e, susivienijimo e, taisyklės? Ir kalbėti e, šią temą nėra lengva su valstybėmis narėmis. Dažniausiai nepilnamečiams yra taikoma įprastinė prieglopščio suteikimo procedūra. Tai yra tikrai nepriimtina. Penktas pasiūlymas. Žinau, kad tai nėra labai populiarus e, toks e, perspėjimas, bet mes raginame Europą pasiruošti e, dar didesnė naujam, naujai atvykstančių bangai. Europos kaiminystėje situacija pastaruoju metu nepasikeitė, žmonės vis dar yra perkeliami ir Todėl visiškai yra realistiška sakyti, kad e, migrantų ir pabėgėlių pas mus atvyks ir e, ateityje. Ir negalime leisti, kad e, kad būtų de, uh, pakartotos praeities, praeities klaidos. Ne, aš net, net neminėsiu Jums, kiek mėnesių mums prireikė susidūrus su dideliais migrantų srautais, tam, kad galėtume sukurti visą jiems priimti reikalingą infrastruktūrą, kad galėtume sukurti ir patalbas jiems registruoti, įvesti ten interneto ryšį ir paleisti Eurodac sistemą. Toliau, dar vienas svarbus dalykas, apie jį aš kalbėjau jūsų pirmininkaujančią Maltą. Mums reikia daugiau, investic, daugiau investuoti į asmenų, kurie gauna tarptautinę apsaugą integraciją. Reikia investuoti į integraciją, nes e, taip mes užkirsime kelią tam, kad mūsų visuomenė atsidurtų dar viena e, labai žemai e, mūsų socialinėje sistemoje esanti socialinė grupė kuri patirtų diskriminaciją. Pabėgėliams turi būti leisti dalyvauti integracijos programuose, atsižvelgiant į nacionalinę teisę, jie turi sužinoti visą jiems reikalingą informaciją, skaitant informaciją apie žmogaus teisės. Kalbėdamas apie mūsų bendradarbiavimą su Europos parlamentu, mums būtų įdomu sužinoti, ar galima būtų padaryti pažangos, e, tęsiant diskusijas dėl bendros prieglopščio suteikimo sistemos kūrimo. Yra reikia papildomų e, e, pasiūlymų. Mūsų pasiūlymas dėl pagreitintos registracijos procedūros galėtų pateikti priimtinumo vertinimo sistemą, sistemos pasiūlymą, nes dėl šios sistemos mes labai abejojame, stebėdami, kaip jį, yra, kaip jį veikia Graikijoje. Dar vienas svarbus klausimas. 2017 metais kokios bus konkrečiai diskusijos? Trečias, mes manome, kad reikia įvesti privalomą tikslą, kad uh, 30 procentų prieglaušių migracijos integracijos fondo būtų skiriama kiekvienais metais integracijai. Yra visiškai nepriimtina tai, kad kai kurios šia, šali, šalims šiandien leidžiama išleisti tik vieną eurą da, uh, uh, integracijai. Reikia nustatyti privalomą, da, privalomai integracijai skiriamą sumą. Ir reikia stebėti, kad jos būtų laikomasi. Dėkoju Jums uždėmesi. Dėkoju Jums už tai, kad išklausėte mano pristatymą. Nekalbėjau apie padėtį Graikijoje ir Italijoje, bet galėsiu tai padaryti atsakydamas Jūsų klausimus. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Ponas Lopes Agilė, ar klausia pirmas? Dėkoju už pasisakymą, ponė Košitelė. Ačiū už jūsų liudijimą. Jūs pateikėte vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisariato poziciją. Jūsų darbas yra labai svarbus. Tai apima dar plačiau negu humanitarinė krizė. Tad iš tiesų jūs dirbote labai svarbų darbą. Norėčiau paklausti daly, apie dalyką, kuris man ypatingai rūpi, nes aš visa, vizų kodekso pranešimą rengiu. E, turiu klausimą susijusiu su humanitarinėmis vizomis. E, vyko klausimai, vyko konferencijos, mes girdėjome daug nevyriausybinių organizacijų atstovų nuomonę. Turėjome pasikvietę labai kvalifikuotų asmenų, kurie mane, kad reikėtų sudaryti teisėtas galimybės atvykti. Tai užkirstų kelią tiems, kurie bando nelegaliai atvykti į Europą tiksliau užkirstų kelią tiems, kurie pasinaudoja žmonėmis norinčiais atvykti humanitariniais tikslais į Europą, nebebūtų kaip jiems pelnytis. E, mes čia nekalbėjom apie religiją ar etninius dalykus ar, ar, ar apie kitus e, aspektus. Nekalbėjom apie socialinę kilmę. Tačiau tų, tų veiksmų visuma konfliktų zonose sukuria tam tikras galimas įtampas. Manau, kad laikas apie tai kalbėti, nes susidurėme su pasipriešinimu. Išduoti humanitarinės vizas. Valstybės narys net nenori taryboje, kad būtų primtas vizų kodeksas. O aš manau, kad e, reikėtų, kad e, jungtinių tautų pabėgėlių komisariatas ar kitos institucijos turi pareikšti savo nuomonę ir kad pagaliau būtų supurtyta ta visa aplinka ir kad e, vėliau humanitarinių vizų sprendimų priimti Europoje nebebus šanso. Ta reikia daryti dabar. Manau, kad atsakomybę turi prisimti ne tik valstybės narės šios humanitarnės krizės akivaizdoje. Būtina parengti taip pat ir teisinius standartus. ES institucijos tengiasi tą daryti. Europos teisingumo teismas, pavyzdžiui, nuteisė Belgijos karalystę dėl to, kad ši nenorėjo laikytis numatytų taisyklių. Belgijai buvo suteikti aiškus įgaliojimai išduoti humanitarnės vizas, kurių prašė sirų šeima. E, sirų šeima prašė humanitarnių vizų Libane. Dėkoju. Ačiū, ponė pirmininkė, sako ponė Vinberg. Dėkoju kad atvykote. Norėčiau padėkoti už jūsų darbą, mm, kuris toks svarbus. Turiu galvoje pabėgėlius. Aš skaičiau dokumentą, iš tiesų labai geras dokumentas, lengva suprasti, suprasti tačiau turiu keletą klausimų. Dėl užregistravimo keletos etapų, kurių reikia laikytis, kai e, bandoma užsiregistruoti internete ir paskui e, tęsiamas tas darbas toliau įvairiose e, šalyse, kai užsiregistruojama, pereinama į kitą etapą. Tai mano pirmasis klausimas toks. Švedija ir Vokietija prieėmė daug pabėgėlių. Mes turime kvotą nustatyta ir jeigu ta kvota viršiema, tai žmonės turi būti persiunčiami į jų šalis. Tačiau kas vyksta? Iš Švedija labai daug prašosi pabėgėlių, kurie nori e, susijungti su šeimomis. Tačiau yra tam tikros taisyklės, tos taisyklės galioja ir kitose šalyse. Jas reikėtų suvienodinti, kad viskas veiktų vienodai visur. Ar jūs nenumatote siūsti tų žmonių į tas šalis, kuriuose gyvena jų artimieji? Kartais tai sukelia problemų. E, dar vienas klausimas dėl paskirstimo. Ta sistema neveikia, nors turėtų. Reikėtų, pavyzdžiui, žmonės į Lietuvą, į Ispaniją siūsti Bet kas vyksta su tais emigrantais, kurie atsisako vykti į vieną ar į kitą šalį, kur jam siūloma? Dar skaičiau šiame pasiūlyme apie kai kuriuos vienus atvažiuojančius žmonės. Galbūt čia reikėtų atsižvelgti jų amžių. Jeigu taip ir bus padaryta, tuomet reikėtų valstybių narių taisyklės, kalbant apie amžių suvienodyti. Kaip tą padaryti? Pone Gomeš. Dėkoju, ponė Košetel, už tai, kad e, atlikote tokį tikslų vertinimo situacijos. Manau, valstybėms narims to reikia, komisijai taip pat to reikia. Reikia girdėti jūsų žodžius. Ačiū už konkrečius siūlymus norėčiau, kad detaliau pakomentuotumėte paskirstimo mechanizmą valstybėse narėse pabėgėlių. Jūs matote, kaip tai vyksta. Išgirdom jūs konkrečius siūlymus, vertinu jūsų susirūpinimą vaikais ir aišku, mes kalbam apie nepilnamečius. Tuo tarpu reikėtų greičiau kalbėti apie tai, kad tai yra vaikai, su kuriais ir elgtis dėlėtų kaip su vaikais, jūs tai teisingai pažymėjote. Integravimo priemonės taip pat yra svarbus dalykas. Aš manau, tai yra e, didžiulė visos problemos dalis, kad būtų galima išvengti to antrinio judėjimo. Taip pat norėčiau jūs išgirsti, ką manote apie paskirstimo mechanizmą, kurį siūlote. Jūs teisingai sakote, fragmentacijos tokios esama dabar šiuo metu. Tas pabėgėlių registravimas kol kas yra nelabai efektyvus. Pavyzdžiui, jezidų grupė buvo aptikta Graikijoje, jie užsiregistravo prieš mėnesį ir staiga Portugalija, kuri norėjo priimti tuos žmonės, taip ir nesulaukė tų žmonių prašymų. Aš apie tai dar prieš mėnesį kalbėjau, praėjo mėno. Tų, tų žmonių Portugalijoje dar nėra, tai yra siaubinga situacija, nenormali situacija. Šeši šimtai žmonių jau yra užsirašę iš šios bendruomenės. Aš turiu klausimą jums būtent dėl šio konkretaus atveju. Ar galima būtų pateikti siūlymus? 600 žmonių, 600 žmonių jau užsiregistravo nuo pat gruodžio mėnesio, tačiau e, jų perkelimui nebuvo pateikta kol kas dar jokių siūlymų. Portugalija tų prašymų nesulaukė. Pabėgėlių komisariatas E, ko gero ne, nekalbės apie tai, kad reikėtų prioritetą suteikti būtent tiems žmonėms, nors manau, kad jeigu sutarėm dėl to, kad jezidai patyrė genocidą, tai be abejo, tai žmonės turėtų būti laikomi prioritetu. Bet juk tie žmonės, ko jau tikrai nenusipelno, tai tokios bjaurios diskriminacijos šiuo atveju mes, jie, jie patyrė tokią diskriminaciją. Kokia jūsų pozicija, pabėgėlių vyriausių komisariato pozicija šiuo klausimu? Ačiū, ponė Gomes, sako pirmininkė. Kolegi Weidenholzer, prašau. Kolega Weidenholzer. Dėkoju. Man atrodo, kad e, jūsų daromos išvados yra labai naudingos Man atrodo taip pat naudinga, kad pasakėte, jog trūksta teisinių priemonių, kad tos teisinės priemonės dabar neegzistuoja, mums reikia į tai susite, ties to susitelkti. Ir dabar kalbant apie integraciją, tai kiekvieną mėnesį ši problema vis aštrės. Ne tik problema aštrės žmonėms, bet apskritai kalbant apie saugumą ta problema aštrės. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip tą nenormalią situaciją spręsti. Mes žinome, kad e, yra e, naudojama propaganda, turime aktyviai dirbti, e, tačiau labai vėluojame, faktiškai vėluojame net keletą mėnesių, kurdami registrus, o kai kuriais atvejais mm, net aštuonis mėnesius yra neregistruojami pabėgėliai, tai yra tikras absurdas. Jeigu nesumažinsime biurokratijos, tai nieko gero nepasieksime. Taip pat ir Graikijoje turime labai neigiamų pavyzdžių, žinoma, žiema labai sunki, galima sulaukti įvairių neigiamų dalykų, jeigu nesumažės biurokratija. Galbūt galima užtikrinti, kad žmonės, kurie yra pažįstami, kurie yra artimi, galėtų gyventi uh, kažkur kitur, kažkokioje kitoje šalyje. E, galbūt galima būtų užtikrinti, kad jeigu vieno atvejais išsprendžiamas spalį, tai kito artimiausių metų, kokį lapkritį arba gruodį, reikėtų kažkaip pragmatiškiau žiūrėti, nes iš tos problemos niekaip neišbrisime, kaip ir minėjo ponė Gomiš. Jeigu, pavyzdžiui, Izis pardavė moterį ir turi laukti dabar ta moteris bylos numerio iki pat e, balandžio, tai tikrai absurdiškas atvejis. Pane Vikstrom, dėkoju iš jūsų pasisakymą. Štai dabar skaitau šį dokumentą, jūsų pateiktą brošiūrą. Ir be abejo, mums Europos Sąjungai tai yra didžiulis indėlis, tai yra labai rimtas dokumentas, nes čia kalbama apie tai, ką turime mes daryti, kad, kad būtų gerbiamos pagrindinės teisės. Čia yra kalbama apie atsakomybę, pasitikėjimą tarp žmonių ir solidarumą. Aš norėčiau sužinoti, nes manau, kad jūs žinote, kad mes siekiam didesnės pažangos ir dabar bandome. Uh, e, užtikrinti pabėgėlių sistemos, e, e, prieglaužimo sistemos tvarumą. Iš tikrųjų, labai sunku ne, šios klausimus kelti ne tik šiame parlamente, bet ir valstybėse narėse, nes e, valstybės narės ne visos pritarė. Dabar esame numatę privalomas priemonės, kur numatyta labai aiškiai atsakomybė, ją valstybės narės turi dalintis ir taip pat taikoma kvotų sistema, kaip jūs žinote, tačiau norėtume, norėčiau, kad šiek tiek pa, pa, padiskutuotumėte apie komisijos pateiktą Dublino siūlymą, nes man atrodo, kad kad jūsų pateiktas dokumentas puikiai atitinka tai, ką, pateik, ką ruošiasi teikti Europos komisija. Mes taip pat turėtume dar kartą pabrėžti tai, kas jau buvo pasakyta. Man reikės, naujajame Dublino siūlyme yra ta, tam tikrų sunkumų, kaip padaryti, kaip pasiekti, kad būtų apsaugoti vieni atvykę nepilnamečiai. Bent 10 tūkstančių tokių jaunų žmonių, vaikų į ES atvyko, tiesiog dingo pakeliu ES. Ir tie vaikai patiria baisų išnaudojimą visame pasaulyje, jais piknaudžiaujama. Norėčiau užgirsti jūsų nuomonę šiek tiek detaliau apie tai, kaip jūs vertinate mūsų požiūrį šios problemos sprendimą. Mūsų požiūrį tai yra labai pažeidžiama kategorija - vaikai. Dabar dėl integracijos. Aš rugsėjai dalyvavau jungtinių tautų e, aukščiausių lygių susitikime. E, buvo primta deklaracija, kur yra labai įdomus e, pasažas įtrauktas į primto, į primtą dokumentą. Mums jis labai aktuolus Europos Sąjungoje. Ten kalbam apie atsakomybę e, tiek deklaracijoje, tiek diskusijų metu jungtinėse tautose buvo kalbama apie visos bendruomenės atsakomybę, apie universitetus, verslo įmonės, švietimo sistemą ir taip toliau. Aš norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šiuo klausimu šiek tiek plačiau. Tai yra nacionalinės kompetencijos rytis, bet mes turime ir geros patirties ir pavyzdžių, kuriais galėtume pasidalinti. Bet gal galėtumėte pateikti konkrečių siūlymų dėl regis, pabėgėlių registravimo ir būtino atsakomybės pasidalymo pagal Dublino uh, reglamentą. Dėkoju. Ačiū, kolega Šlain. Thanks, uh, thanks a lot. I... Dėkoju. Pritariu kolegė Cecilijai Vikstrom. Jūsų pasisakymas buvo labai įdomus, tai labai papildo mūsų diskusiją. Aš labai vertinu tas pastangas formuoti sistemą, Nes labai svarbu peržvelgti visas tas alternatyvas susijusias su šeimų susijungimais, primant pabėgėlius. Svarbu, kad ir būtų numatyta platesnė galimybė šeimoms susijungti. Turiu klausimą, ar noriu pareikšti susirūpinimą tuo pat metu. Klausimas būtų susijęs su tuo, kas siūloma Dublino reglamento pertvarkyme 3.3 straipsnėje. Ten yra pasiūlyta nuostata dėl neprimtinos kontrolės, tai yra susiję su saugios trečios šalies savoka. Tai yra europinė savoka ir europinio sąrašo saugių šalių nėra. Tai reiškia, kad ši koncepcija yra susijusi pirmiausia su pirmąją šalimi, kurią pabėgėlis atvyko. Tačiau prašymas regis yra neprimtinas, kalbant apie tą trečią saugią šalį, nes asmuo lyg tampa pats atsakingas už savo prieglopščio prašymą. Man atrodo, tai yra rizika. Rizika, kad atsiras filtras ir tai reiškia, kad 70-80 procentų pabėgimus atmesta. Kalbu apie savo šalį Italiją. kokios šalis bus laikomos saugiomis, jeigu pradėsime kalbėti apie tokias šalis kaip Afganistanas, ar tai saugi šalis. Mes turime sustarimus kai kuriuos su Afganistanu. Ar jums susidaro toks įspūdis, kad šis straipsnis ir ši nuostata, kur aš minėjau, gali sukurti tokį labai pavojingą filtrą? Bus manoma, kad jeigu asmuo e, gali, asmo bus analizuojamas iš visų pusių, bus kartais asmo gali būti net neanalizuojant jo situacijos, ar jam reikia prieglaušio, ar jis nepilnametis, ar ne, tiesiog gali būti išsiųstas daugiau į jo situaciją nesigilinant. Ir ar žinote tokiu atveju, kaip pirmojoje šalyje e, pabėgėliui buvo atsakyta jį įleisti? Nes dažnai tos šalis, kurios yra pirmosios šalis priimančios pabėgėlius, yra taip, tokį didelį krūvį turinčios, kad kartais ne viską pavyksta teisingai išnagrinėti. Tad e, dar norėtume paklausti apie situaciją Graikijos salose. Man atrodo, e, mums šis, šie visi, visa šita situacija yra, ir jos sprendimas yra labai svarbus dalykai, nuo to bus priklausys Europoje. Ačiū. <clears throat> Tack så mycket och tack till er i UNHCR för ert arbete. Labai ačiū, aš taip pat norėčiau padėkoti Jums už e, darbą, taip pat už bendradarbiavimą su mumis. Aš esu pranešėja programos, kuris šiais klausimais atliekama Europoje klausimų. Labai džiaugiuosi, kad atvykote čia pakalbėti apie situaciją pabėgėlių slovyklose. E, e, reikia spręsti ir vizų klausimą, reikia spręsti ir šeimos susijungimo klausimą. Apie perkelimo, e, sakykime, dalykus kalbant, jūs iš tiesų vaidinate uh, vieną iš svarbiausių vaidmenų. Jūs labai aktyviai e, darbuojate šiuo klausimu. Aš norėčiau, kad būtų sukurtas tam tikras modelis, kurio būtų galima, e, kurio remtis būtų galima dirbti dar efektyviau. E, parlamente mes matome, kad toli gražu dar ne viskas padaryta ir galima dar tikrai tobulėti. E, kad būtų priimta ir integruota kaip galima daugiau žmonių, daugiau pabėgėlių, bent jau iki šimto tūkstančių reikėtų numatyti juos priimti. Aš norėčiau, kad šiame tekste ketvirtame straipsnėje būtų numatyta susitarimas tarp ES ir Turkijos, bet gal pirmiausia reikėtų pasižiūrėti, ką daryti su ta relokalizacija, su perkelimu. Mano viltys didžiulės, tikiuosi, kad parlamente galėsime šios klausimus spręsti bei rasti geresnius instrumentus tiems žmonėms legaliai apgyvendinti mūsų teritorijoje. Dar norėčiau porą žodžių pasakyti apie jūsų teikiamą pasiūlymą. Jūs e, pateikėte labai nemažai gerų straipsnių, labai daug gerų elementų. Uh, Tačiau aš norėčiau pereiti prie tokio klausimo, kurį pavadinčiau pagreitintos kontrolės pasienyje klausimu. Kol kas teisiškai viskas funkcionuoja labai prastai, labai lėtai, kol kas nėra numatyta gražinimo galimybių ir net nežinau, kaip tą numatyti. Sutinku su kolegomis, kurie kalba apie Graikijos situaciją ir sako, kad ta situacija yra visiškai nepriimtina. Mes teigiame, kad kol kas negalėjome jokios pozicijos priimti australiškojo modelio atžvelgių, kadangi ten pabėgėliai paliekami, paliekami likimo valiai. Mums tokia situacija nepriimtina. Dar norėčiau pasakyti, kad e, pirmininko Twitteryje skaičiau, um, Australi... Maltos pirmininko Twitteryje skaičiau, kad reikėtų uh, uždegti žalę šviesą susitarimui su Turkija, galbūt rasti susitarimą su Libija. Mane tai tie, šiek tiek šokiravo, jūs irgi pažiūrėkite, kas ten parašo, parašyta. Manau, kad kiti kolegos irgi nori pasisakyti, visus domina atsakymas, mes turime pradėti bendrą posėdį 11.50. E, e, prašau visų bendradarbiauti, nes uh, tikrai neturėsime laiko išklausyti visų atsakymų. Ponės Argentinin. Dėkoju. Pirmie, aš atsižvelgsiu jūsų prašymą. Aš norėčiau išsiaiškinti, ką dėl jungtinių tautų vyriausios pabėgėlių klausimų komisaras mano apie perkelimo, pabėgėlių perkelimo planus. Kaip Jums atrodo, ar tas perkelimas turėtų didėti? Ne, aš dėl to turiu abejonių, bet aš norėčiau suprasti, kas vyksta nes kol kas Europoje perkelta labai mažai pabėgėlių ir mes turime padaryti viską, kad pabėgėlių, perkeltų pabėgėlių skaičiai būtų didinami. Kaip Jums atrodo, ar galima pasinaudoti jau turimo planu? Pone Kijenga. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat kalbėsiu trumpai, man labai džiugu. Jūsų kalboje buvo išklausyti pasisakymo apie integraciją. Tačiau manau, kad pirmiausia reikėtų supaprastinti biurokratinius dalykus. Tik tada bus galima e, pasiekti tą mano minėtą tikslą, tos, e, kad tie žmonės kaip galima greičiau uh, patektų į mūsų šalį ir greičiau integruotųsi. Deja, dėl biurokratijos mes to negalime padaryti. Ir Italijoje, ir Graikijoje buvo pateikta labai neblogų pasiūlymų, pavyzdžiui, Italijoje, tačiau dėja trūksta solidarumo ir tokių projektų privesti iki galo negalima. O mano klausimas būtų toks, kaip spręsti tas skubes problemas, kaip spręsti per didelio žmonių kiekio centruose problemas. Ką daryti, e, priimant ir geriau paskirstant tuos žmonės įvairiose teritorijose? Vorrei esprimere la mia gratitudine. Aš Norėčiau pasakyti, kad esu be galo dėkinga jūsų organizacijai ir pasiūlymams, tačiau mane sukrėtė vienas jūsų pasakytas sakinys. Jūs sakote, kad jeigu nepagerinsime pabėgėlių situacijos, tai tada Europoje atsiras tokia žemesnė žmonių klasė. Tačiau aš norėčiau jūsų paklausti, ar būtų E, komisarė, e, aukštosios įgaliotinės kažkoks e, aiškus ir nedviprasmiškas sprendimas priimtas dėl Turkijos. Nes tai yra toks susitarimas, apie kurį kalbama visur, kažkur kažkaip bandoma jį pamėgdžioti, Su Libija bandoma kažką panašaus sukurti, nors Libija yra labai nestabili šalis. E, štai ir teritoriniuose Libijos vandenyse vyksta karo veiksmai. Aš nesuprantu, kaip susitarimas su Turkija gali būti pavyzdžių, tuo tarpu, kai Graikijos salose yra e, įvykusi didžiulė rimta humanitarinė krizė. Ir nepaisant to, ir toliau kartojama, kad Europoje esantis pabėgėliai atvykę per Graikiją gali ten ir sugrįžti. Turkijoje žmogaus teisų pažeidimai, su Turkija kažkaip tai kalbimasi, tai čia man kažkas e, ne visiškai nuoseklų norėčiau išgirsti jūsų nuomonę šio klausimu. Ačiū, aš taip pat kalbėsiu trumpai, sako ponė Jimenez Večerį Barijų. Taip iš tiesų aš nerimauju, kai matau žmogaus, e, kai matau priekybą žmonėmis, jos mastus, kad ir pabėgėliais taip pat prekiaujama. Kaip geriau kovoti su šiuo reiškiniu? Man atrodo, kad e, kalbant apie tokius rimtus žmogaus teisų pažeidimus nenumatytos rimtesnės akcijos. Ir vaikų seksualinis išgal, išnaudojimas tiek e, moterų, tiek berniukų. Manau, kad tai yra tokie dalykai, kuriuos pernelyg lengvai žiūrima. E, kalbama apie humanitarinius koridorius, tačiau kažkaip prieš tuos reiškinius kaip po tokius nematau, kad būtų labai kovojama. Kaip galime konkrečiai veikti, kad e, tokie, kovojant su tokiais dalykais. Dėkuoju, aš suprantu, kad e, laiko turime labai mažai, bet 11 val. 50 minučių mes tikrai turime pradėti bendrą kelių komitetų posėdį, todėl prašyčiau kalbėti kuo trumpiau. Dėkuoju, iš tikrųjų, tai yra negyvendinama e, misija. Aš pasiūlyčiau jums susitikti su atskirais mano komandos nariais, tam, kad jie galėtų jums išsamei papasakoti apie e, komisijos pasiūlymą dėl pabėgėlių primtinumo sistemos, dėl. dėl pabėgėlių paskirstimo klausimų. Dabar labai trumpai, humanitarinė viza. Mes remiame šį pasiūlymą. Da, drama yra tame, kad da, to šalis, kurios pradėjo ją taikyti, norėtų ir toliau ją turėti. Bet uh, Bet labai dažnai atsitinka taip, kad kai tik tai šalis paskelbė, kad jį tokią sistemą taiko, tuomet iš karto susilaukia tiek prašymų, kad visa sistema ir, ir tampa nebeveiksni. Mes be abejo pasisakytume už humanitarinės vizas, bet žinome, kad net ir gauti vizą šeimos susivienimo tikslais, pavyzdžiui, Etijopijos ar Pietų Sudano piliečių, yra visiškai neįmanoma. Net jeigu jis turi ir Ir giminaičių Europoje jam reikia važiuoti į Hartumą ir ten jam reikia vertėjo ir da, tai labai dažnai yra neįmanoma. Uh, Reikia daryti viską, kad mes įveiktume kontrabandininkų verslo modelį. Taip, dėl, visi dėl to sutarėme. Taigi su, sukurkime migracijos stebėsienos centrus migrantų kilmės šalyse. Bet e, kas realiai pasirūpins tais asmenimis, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, apie tai niekas nekalba. Šeimos susivienimas. Kodėl dabar mes šiam klausimui e, teikime prioritetą? Todėl, kad e, tokia yra šiandienos tikrovė. Jei jaunas Eritrėjos pilietis atvyktų į Italiją šiandien, tuomet valdžios atstovai galėtų daryti štai ką. Arba jie gali jam leisti tęsti susijungti su savo šeimos nariai, arba jam bus net ne leista tai padaryti, tuomet jis keliaus neteisėtai. tai. Padarykime viską, kad ES teisės aktai atsižvelgtų į tai, kad žmonės labai dažnai keliauja, norėtume susivienyti su savo e, šeimos nariais. Kontroliuokime to, to, tokius judėjimus, reglamentuokime juos, bet neužsimerkime ir nesakykime, kad jų nėra. Nes žmogus dažnai būna registruojamas, o po to iškeliamas kažkur kitur, toli nuo savo šeimos. Taip pat e, turime nepamiršti, kad e, perkelimas pabėgėlių nėra kokia nors teisė, tai yra ta solidarumo išraiška. Aš girdėjau, ką jūs sakėte apie pagreitintą procedūrą, kad jūs esate susirūpinę dėl to. Taip, ją gyvenant reikia įdėkti tam tikras apsaugos priemonės. Uh, Bet jeigu jūs e, esate Graikijos salose, susinkate su Bangladešo, Tuniso ar Irako piliečiais, nereikia su jais vieną valandą kalbėti tam, kad išsiaiškintume, ar jiems reikia tarptautinės apsaugos ar ne. Taip, tikrai, tai, tai nėra jau labai sudėtinga. Reikia pritaikyti patik, pareiškimų patikimumo kriterijus ir atlikti kitus veiksmus. Taigi tai yra įmanoma nuo 60 iki 70 procentų visų pateikiamų Europoje prašymų gali būti išnagrinėta pagal tą su pagreitintą tvarką. Nelydimi nepilnamečiai, aš trumpai minėjau kelis iš mūsų pasiūlymų, bet svarbiausia yra pasakyti, kad reikia visuomet pirmenybę teikti vaiko teisėms. Uh, Negalim sakyti, kad vaikų reikia prieglapšio, vaikų reikia apsaugos ir jie reikia, reikia suteikti geriausią įmanomą apsaugą. Kai tai yra a, įmanoma, reikia sukurti to, tokią sistemą, kuri leistų mums atkurti vaiko ryšį su šeima. Toliau ba, imigracija. Ir, a, integracija, atsiprašau. Mes sakėme, kad 30 procentų prieglaušių migracijos integracijos fondo lėšų turi būti skirta integracijai ir sakėme, kad ne visos tos lėšos turi būti iš karto perduotos valstybėms narėms. Dalį tų lėšų reikia skirti per savivaldybės, per nevyriausybinės organizacijas, per pilietinės visuomenės organizacijas, nes būtent šie veikėjai aktyviai veikia integracijos srityje. Ir mes manome, kad dalis tų 30 procentų turėtų patekti ne į vyriausybių išdą, o pilietiniai visuomeniai. Libija. Ir ES Turkijos pareiškimas. ES ir e, Turkijos pareiškimas negali būti nukopijuotas santykiuose su Libija. Labai svarbu yra dirbti e, migracijos pradžios e, etapais. Aš sakiau, kad aš lankiausi Lenkijoje, Ita, Italijoje, atsiprašau, ir ten mačiau 170 tūkstančių žmonių atvykusių iš Libijos ir iš jų tik 39 procentams yra reikalinga tarptautinė apsauga, kitus reikia gražinti. Toliau pa, migrantų perkelimas. Tuo užsieima pa, a, paramos prieglopšio e, agentūra. Mes patikime savo e, paslaugos, bet jos buvo nereikalingos. Kodėl ši sistema neveikia? Todėl, kad e, kai kurie asmenys netitinka nustatytų kriterijų, o kitų asmenų dokumentus dar nesutvarkė Graikijos prieglopšio tarnybos. Nesuprantu, kodėl jos to negali padaryti. Uh, Ir mes taip pat klausime, kodėl jos, jie yra registruojami iš naujo atvykę į žemyninę Graikiją, juk jie turėjo būti jau registruoti salose. Iš tikrųjų, daug, dar daug ką galima būtų valdyti geriau, ne tik Graikijoje, ne tik Italijoje, bet ir kitur. Mes susidurime šių iššūkiais, bet E, geb, turime gebėti įveikti tuos e, iššūkius ir tai nėra lengva padaryti, bet mes turime vis dėlto e, daryti viską, kad su jais susitvarkytume. Pirmkė, dėkuoju Jums už Jūsų atsakymus, bendradarbiavimą ir nebejoju, kad Jūs galėsite konkrečiau, konkretiems parlamento nariams pateikti išsamesnius atsakymus kitais būdais. Na kągi, gerbėjai kolegos, dabar mes, vė, noriu pasakyti, kad mes vėluojame, todėl aš norėčiau uh, nedelsdama pradėti mūsų bendrą posėdį su ekonomikos ir pinigų politikos komitetu. Kolegos, prašyčiau norinčių išeiti iš salės, išeiti tyliai, tam, kad mes galėtume tęsti darbą. Taigi, toliau mes kalbėsime apie finansų sistemos apsaugą, nuo jos panaudojimą pinigų plovimo arba teroristų finansavimui. Norėčiau dar kartą paprašyti visų, kas nori išeiti iš salės, išeiti dabar, tam, kad mes galėtume ramiai tęsti darbą.